Buongiorno ai presenti e iniziamo anche. Labas rytas. Labas rytas, matau, kad dar ne visi susirinko, bet aš manau, kad mes turėtume jau vis tiek pradėti darbą, nes mūsų laukia labai įtempta darbo tvarkė. Be to, pranešėja, su pranešėjais buvo susitarta, kad jų rengiami dokumentai bus uh, E, svarstomi tam tikrų laikų. Pirmiausia, pirmininkės pranešimai. Aš norėčiau pasakyti, kad bendras Envi ir mūsų komitetų posėdis, kurio metu mes kalbėsime apie klimato kaitos politiką iki 2030 metų, įvyks rytoj nuo 3 iki 6 valandos. Septintasis darbo atvarkės punktas. Europos komisijos pranešimas e, dėl telekomunikacijų paketo. Šį dokumentą mes, e, šį, šį pranešimą mes išklausysime šiandien. Ir e, jį svarstysime po to, kai baisime svarstyti plieno pramonės klausimą. ir sukeitėme ketvirtąjį ir dvyliktąjį punktus vietomis. O pono, ponios Ulks, Ulf, Ulfsvolk pranešimas buvo atidėtas taip pat. Kitas mūsų posėdis vyks Strasbūrė spalio 17 dieną. Jis prasidės 19 val. ir baigsis e, pusė dešimtos. Tai bus neįlinis mūsų posėdis. Taigi dabar periname prie Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano. Ir žodis, kai iš karto sutikiu pranešėjai ponui Gerkui. Ačiū, ponė Pirmingė, už tai, kad sutikite man žodį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ITRI komitetui už tai, kad jūs sutikote svarstyti Europos plieno pramonės konkurencingumą ir tvarumo veiksmų planą. Šis pranešimas rengiamas savo iniciatyva. Plieno pramonė yra viena iš svarbiausių, vienas iš svarbiausių pramonės sektorių Europoje, nes plieno reikia tiek automobilių gamybai, tiek e, įvairios kitos rangos gamybos sektoriai mes neturėtume pamiršti, kad po, sant, po antrojo pasaulinio karo būtent plienui buvo skirimas ypatingas dėmes, dėmesys. Ir buvo pirmiausia, buvo sukurta anglės ir plieno bendryje Europoje, bet nuo to ir prasidėjo Europos Sąjunga. Ir Europos Sąjungos e, steigėjai norėjo suvienyti, integruoti plieno e, pramonę Europoje. Be to, be plieno pramonės nei, neįmanoma įsivaizduoti ir tolesnės mūsų raidos. Plieno pramonė taip pat gali prisidėti prie e, automobilių gamybos sekt, e, e, sektorėje dėgiamų inovacijų, taip pat prie vėjo jėgainių kūrimo. Europoje pagaminama 11 procentų pasaulio, viso pasaulio plieno. Valstybės narise veikia 500 plieno gamyklų ir juose dirba 360 tūkstančių žmonių. Šiuo metu plieno sektorėje labai aktyviai reiškia Kinija. Pasaulyje šiuo metu yra pastebimas plieno gamybos perteklius, o plieno paklausa Europoje yra e, mažesnė nei kada nors anksčiau. Krizė šiame sektoriuje prasidėjo 2009 metais, tačiau niekas į tai nereagavo. Dėl labai didelių e, energijos kainų ir prekybos apribojimų plieno sektorius Europoje yra nekonkurencingas palyginus su kitomis pasaulio šalimis. Bet to užsitęsusi krizė taip pat e, reiškia, kad nemažai plieno gamyklų e, savininkų yra priversti uždaryti e, gamyklas, nutraukti savo veiklą ir dėl to darbo prarado 40 tūkstančių žmonių. Labai svarbu yra užtikrinti, jog Europa ir toliau išliktų pasaulyje vienas stambiausių plieno gamintojų. Komisija 2012 metais paskelbė komunikatą dėl plieno e, sektoriaus ir paragino skatinti gamybos apimtis. Be to, komisija parengė ir plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planą. Prieš pradėdamas kalbėti apie pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria plieno pramonė, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas e, įtakoja plieno pramonės konkurencingumą. Aš galiu paminėti keturis iššūkius, su kurie susiduria plieno pramonė Europoje šiuo metu. Pirmiausia, tai yra labai aukštos energijos kainos. Antra, tai yra taisyklės susijusios su aplinkosauga. Ir administracija. Trečia, tai yra priekybos apribojimai ir ketvirto, ketvirtasis iššūkis tai yra finansinės problemos ir būtinybė restruktūrizuotis. Uh, O dabar aš norėčiau pakomentuoti kiekvieną iš šių klausimų, e, šių iššūkių e, atskirai. Saugus energijos tiekimas ir prieinamos energijos kainos yra būtinos tam, kad mes galėtume tinkamai plėtoti visus pramonės sektorius, įskaitant ir plieno pramonės sektorių. Deja, atvėrus mūsų rinkas, dujų ir kitų energijos išteklių kainos galutiniam vartotojui padidėjo ir 80 procentų visų gamybos sąnaudų sudaro būtent energijai skirtos e, sąnaudos. Elektra ir dujos yra dažniausiai naudojami elektros šaltiniai, tačiau šiuo metu būtent jie ir patiria didžiausią, e, didžiausią spaudimą. Jūs tikriausiai prisiminate, kad ponas Buzikas puikiai e, apibendrino savo pranešime tai, ką reikia daryti, kad energijos kainos būtų visiems prieinamos. Aš tai nesigilinsiu. Toliau. Taisyklės susijusios su klimato kaita. Europoje e, galioja labai griežtos klimato e, aplinkosaugos taisyklės ir jos yra būtinos tam, kad mes galėtume užtikrinti darnų ir tvarų vystimąsi ateityje. Plieno pramonė vaidina svarbu vaidmenį siekiant įgyvendinti tvarumui užtikrinti skirtas taisyklės. Be to, aplinkosaugos taisyklės atveria naujas galimybės, tačiau kartu jos užkrauna ir papildomą naštą plieno sektoriui. Kai reikalaujama aplinkosaugų tikslų pasiekti pernelyg greitai ir pernelyg griežtomis priemonėmis, taip savame suprantama daro žalą plieno pramoniai. ES prisitaikymo prie klimato kaitos politika turėtų būti formuojama taip, kad nebūtų pakengta konkurencingumui ir kad būtų taip pat e, atsižvelgta į tai, kad už ES ribų yra labai ambicingų e, plieno gamintojų. Be to, e, priekybos CO2 išmetimais sistema turėtų būti kuo skaidresnė. Reikėtų taip pat panagrinėti ir tai, e, kaip aplinkosaugos taisyklės įtakojo elektros kainą. Toliau, priekybos apribojimai. Plieno pramonė Europoje e, priklauso didelė dalimi nuo priekybos e, pasaulyje. Mes remiame liberalizaciją. ES plieno rinka yra viena iš atviriausių pasaulyje. Tačiau ne visos pasaulio šalis laikosi tokios atviros metodikos ir todėl e, situacija pasaulyje yra iškreipta. Kai kurios vyriausybės e, imasi e, apribojimų priemonių, pavyzdžiui, yra skiriamos subsidijos arba ribojamas yra plieno importas. Europa turėtų imtis ryštingesnių priemonių, kovodama su dempingu. Manau, kad mes turėtume laikytis nuseklios pozicijos šiuo klausimu. Ir ketvirtas klausimas tai yra moksliniai tyrimai ir e, inovacijų dėgymo finansavimas. Europos plieno pramonės e, e, stiprioji pusė yra novatoriški gamybos procesai. Mes matome šiuo metu, kad šiuolaikiškiausios gamybos šiandien išmeta tiek CO2 e, taršalų, kiek e, mažiausiai manoma kiekį CO2 e, taršalų. Technologijų dėgymas yra susijęs su didelėmis išlaidomis ir todėl mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip plieno sektoriui galime būtų padėti tam, kad jisai galėtų prisidėti prie horizonto, programos Horizontas 2020 įgyvendinimo. Tai Pone pirmininkė, gerbėmi kolegos, aš pristačiau Jums keturis pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria plieno sektorius. Tai yra labai dideliai iššūkiai. Tačiau Europa negali sauliaisti prarasti savo plienos gamybos pozicijas. Mes turime išlaikyti plieno gamybą Europoje. Ir aš manau, kad šis pranešimas pateikia pasiūlymą apie tai, kaip galima būtų sustiprinti mūsų gamybos pozicijas šiame labai svarbiame sektoriuje ir išlaikyti šio sektoriaus konkurencingumą. Aš su malonumu išklausysiu visus jūsų pasiūlymus, visas jūsų pastabas ir pasistengsiu visas jas įtraukti į savo pranešimą. Dėkoju. Ačiū. Mes turime pusvalandį diskusijoms šiuo klausimu. Taigi, manau, kad pasisakys tikrai nemažai parlamento narių, taip pat komisijos nariai ir pranešėjai. Pradėkime nuo pono Barė, šešėlinio pranešėjo. Šešėlinės pranešėjas. Ačiū. Pirmininkė. Be abejo, mes džiaugiamės tuo, kad komisija pateikė šį pasiūlymą dėl plieno pramonės Tai strategiškai ir ekonomiškai labai svarbus sektorius, nes ES yra antra pagal dydį gamintoje pasaulyje šioje srityje ir mes. Ir be to plieno pramonėje dirba 370 tūkstančių žmonių, taigi tai yra tikrai reikšmingas pramonės sektorius Europoje susijęs taip pat ir su automobilių pramonės sektoriumi ir kitais Mm, sektoriais. Tačiau vis dėlto e, sektoriaus produktyvumas sumažėjo 77 procentais dėl to, kad sumažėjo paklausa. Taip pat aukštos energijos kainos ir be to pramonė turi prisitaikyti prie tvarios ekologiškos ekonomikos. Todėl mums reikalinga strategija ir būtent dėl to yra svarbus šis e, pranešimas, reikalinga reglamentavimo sistema. Turime žinoti aiškiai, koks e, turi būti paklausos lygis, kad e, plieno pramonė užtikrintų ir tinkamą pasiūlą. Turime kalbėti ir apie paslaugas, apie infrastruktūrą apie išorės rinką. Taip pat turime užtikrinti, kad nebūtų taikoma nesažininga komercinė praktika. Taip pat e, turime atsižvelgti ir į tai, kad ir Europoje yra nesažiningos konkurencijos, kuri destabilizuoja rinką. Kaip pavyzdžiui, e, taip atsitiko su tisen kitomis įmonėmis Taip pat svarbus aspektai yra saugumas, energijos kaina, kaip ir anksčiau sakiau, tai yra didžiulis, didžiulės svarbos klausimas, turime užtikrinti veiksmingesnį energijos išteklių naudojimą, turime skatinti inovacijas ir plieno pramonė turi siūlyti naujus produkt, produktus ir dėkti inovacijas. Taip pat turime atsižvelgti į ekonominius aspektus ir į tai, kas yra daroma su Horizontas 2020 programa, moksliniais tyrimais. ir EIBO lėšomis toms šalims, kuriuose veikia plieno pramonė. Taigi Mes e, turime užtikrinti, kad e, plieno pramonė Europoje bus e, tvari ir stipri ir prisitaikiusi prie ateities iššūkių. Kaip sakiau, 27 procentai sumažėjo gamyba plieno sektoriuje Ir nepaisant ekonominių sunkumų ir ekonominio nuosmukio, plieno pramonė turi tapti konkurencinga. Taip pat e, turime kalbėti ir apie šio sektoriaus darbuotojų mokymą ir kvalifikacijų prisitaikymą. Taip pat galbūt kai kurie praradę darbą šiame sektorėje darbuotojai turėtų galimybę susirasti kitą darbą. Dėkoju, ačiū pranešėjui ir tikiuosi, kad mes sėkmingai spręsime problemą susijusią su šia svarbia pramonės šaka. Ačiū, ponė Barė. Pana Šimanski, ačiū. Labai gerai, kad komisija pateikė mums dar vieną komunikatą pramonės politikos rytyje, nes iš tikrųjų plieno pramonė yra labai svarbus Europos ekonomikos sektorius. Taigi gerai, kad kalbame šią temą. O vis dėlto atsakymų pateiktų šiame komunikate tikrai nepakanka. Aišku, reikalingos inovacijos pramonė tai yra dalis atsakymo ir aišku, ekodizainas ir perdirbimas padeda e, gražinti žaliavas į sektorių. Tai dar viena atsakymo dalis. Ir aišku, reguliuojamoji aplinka, kurią kūrėme taip pat ir Bruselėje, nėra palanki pramoniai Tai taip pat dalis atsakymo, tačiau tai nėra esminiai atsakymai, nėra esminiai atsakymo elementai. Pagrindinis vis dėlto elementas yra energijos kainos. Jos yra glaudžiai susijusios su bent dviejomis politikos sritimis, kurios kūriamos Briuselėje. Pirmiausia, tai yra mm, paspartinto atsinaujinančio energijos išteklių dėgymo sistema ir iš tikrųjų kalbame apie šį aspektą. Ir antras e, svarbus dalykas yra klimato politika, kuri nėra e, stabili ir brangi. Ir pramoniai, kurios investicijų ciklas yra ilgas 10-15 metų, mes siunčiame signalus, kurie sektorių neramina. Mes įdėgėme ETS sistemą, kuri ją įgyvendinant norime keisti tai siūlomas backloadingas, tai siūloma e, nuolatinė, nuolatinis sistemos pakeitimas ir Taigi politika keičiama jau įgyvendinant sistemą, keičiamas e, nemokamų leidimų kiekis, taip pat ir plieno pramonė. Ir tai nėra teigiami signalai šiai pramonės šakai. Taigi ši šaka negali planuoti savo ateities, nes bet kurią dieną gali iš Briuselio e, gauti signalą, kuris e, paskatins neinvestuoti į šią pramonės šaką. Ir komunikate tik viename skyriuje sakoma, kad kai e, kyla grėsmė šiam pramonės sektoriui, valstybė nari, e, valstybės narės gali teikti valstybės e, paramą. Tai yra neteisingas gydimo būdas tos lygos, kurią mes patys sukūrėme. Daugybėje valstybių narių dabar yra sunku rasti lėšų bet kuriam sektoriui padėti. Trūksta lėšų pagrindinėms valstybėms funkcijoms. Mm, taigi Pasakyti, kad valstybėse narėse galima spręsti šias problemas pasitelkus valstybės lėšas yra tikrai netinkama. Aš jau nekalbu apie tai, kad valstybės pagalba e, iškreipia rinką ir galbūt kai kurios valstybės gali teikti tokią pagalbą. Tačiau tai lemtų pačios bendros rinkos iškreipimą, iš, iškreipimą, o plieno rinka yra ne vienos ar dviejų valstybių narių klausimas, tai yra daugelio valstybių narių šaka, kurios patiria ekonominių sunkumų. Taigi tai, ką aš skaitau šiame komunikate, yra tikrai nepakankami atsakymai ir problemos nebus sprendžiamos, jeigu mes parlamente ne neįsigilinsime į pačią klausimo esmę ir nespręsime kainų, energijos kainų Europoje klausimo, tai negalima net ir svajoti apie reindustrializacijos politiką Europoje ir turime nebesvajoti net apie tai, kad plieno pramonė atsistos ant kojų. Ačiū. Kolega, uh, ora la parola ai kolega. Ačiū. Kolega Girek. Szanowni koledzy, Ačiū, kolegos. Ši dabartinė ekonomikos krizė parodė, kad um, globalizacija yra susijusi su um, Europos pramonės įmonių išsikėlimu į kitas valstybės. Visai neseniai dar uh, ES sakėme, kad gyvename po industrinių laikotarpių ir kad um, ir ši dogma taip pat buvo paremta dar viena klimato kaitos vengimo dogma ir tai lėmė visų pramonės šakų nuosmukį ir plieno pramonės, ir automobilių pramonės ir taip toliau. Ir Europa kaip po tokia jau seniai nebeturi konkurencinio pajėgumo. Grįžkime prie plieno. Be abejo, tai yra vienas esminių mm, pramonės šakų ir Tai taip pat e, pramonės šaka, kuri išskiria labai didelius CO2 kiekius, nes mm, aišku, visi gamybos procesai yra susijęs su didžiuliais e, taršos e, lygiais e, ir komisijas kalba apie perdirbimą. Po antro pasaulinio karo pabaigos plienė labai daž, daug naudojama vario, kurį sunku pašalinti. O, taip pat Ir metalurgija yra tokia pramonės šaka, kur turi būti taikomos atitinkamos technologijos visose valstybėse narėse. ES klimato kaitos politika ir energetikos politika lemia tai, kad trečiosios šalis, iš kur importuojama daugiausia žaliavų ir toliau taikys tas pačias jų rinkos metodais. Turime galvoti apie globalę konkurenciją. Mes taikome ETS sistemą, kitas nesąmonės, bet taip mes neišgelbėsime, neišsaugusime klimato, bet to pačiu visiškai sugriausime Europos pramonę. Ačiū. Grazie. Prossimo intervento. Ačiū. Mit jársz? Asszony, üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy foglalkozunk. Ačiū pirmininkė, sveikinu komisijos pasiūlymą, kad reikėtų galvoti apie Europos plieno pramonės konkurencingumą ir tvarumą, nes tikrai paskutiniu momentu ėmėmės šio klausimo. Per pastaruosius keliarius metus stebėjome situaciją, kuomet šis pramonės sektoris susitraukė 27 procentais, tuo tarpu jo sukūriamas BVP procentas gana nemenkas ir plieno pramonė Europoje visuomet buvo labai tvirta, visuomet buvo tokia ūkio šaka, kurią mes turėjome pakankamai tvirtą ir e, dabar reikia nerimauti dėl šios sektoriaus ateities. Kaip kolegos teisingai pasakė, aš nekartosiu tų skaičių, bet jeigu pažiūrėtumėm, 177 e, milijonai plieno mm, yra tonų pagaminama, tačiau pažiūrėkime, su, e, kokia yra situacija palyginti su Rusijos, Kinijos gaminamu plienu. Gal aišku galime kalbėti apie kokybę, bet kiekiai kalba patys už save ir iš tikrųjų teisingai galima apibendrinti, kad veiksmų reikėtų imtis keturiose srityse, kad galėtumėm tikrai paremti šį pramonės sektorių. Visų pirma, mokslo tyrimai, inovacijos, priekybiniai suvaržymai, kliūtis ir gerai būtų, jeigu mes galėtumėm pasirūpinti, kad ten, kur yra 500 plieno įmonių 23 valstybėse narėse, nebūtų mažinamos apimtis, gamybos apimtis, nes tai būtų labai pavojingos tendencijos ir ateityje reikėtų galvoti apie modernes žaliavas. Europos plieno mm, pramonė reikalingos tikrai labai kokybiškos, modernios žaliavos ir todėl turėtumėm dirbti šią kryptimį. Komisija siūlo aukšto lygio darbo grupę suformuoti ir čia, manau, būtų galima keistis informacija. Tai būtų sistemos pamatas, bet tikrai vien to nepakaks. Aišku, mes neišsaugosime plieno pramonės, jei nenumatys, jeigu nedarysime finansinių aukų, jeigu ne, neskirsime tinkamo finansavimo šiam sektoriu. Ir, e, kaip panas Gerikas kalbėjo, turime padaryti tam tikrų nuolaidų, turime sukurti tam tikrą rėmimo sistemą tam, kad galėtumėm padėti plieno pramoniai. Panašiai Manski teisingai pasakė, uh, kad e, valstybės pagalba galbūt iškraipo rinką. Tačiau esame tokiame amžiuje, kuomet turime daryti išimtis plieno pramoniai, kad galėtumėm suteikti jai pagalbą. Pavyzdžiui, Slovakija nuo 2012 metų kožitai dirbančioje gamykloje dirba daug žmonių Tai yra gamikla veikianti dešimtmečius ir dabar yra planuojama ją parduoti. Tai reiškia, kad um, daug žmonių tikriausiai neteks darbo. Slovakijos vyriausybė šiais metais padarė tam tikrų nuolaidų, uh, koncesijos buvo tam tikros suteiktos uh, tam, kad um, nebūtų masinio darbuotojų atleidimo. 160 milijonų eurų kompensacijų turi būti išmokėta ir jeigu visą tai įvertintumėm, žiūrėtumėm į bendrą situaciją Europoje, jeigu norime tikrai išsaugoti plieno pramonę Europoje, turime imtis veiksmų. Kaip čia buvo pasakyta, plienas yra labai svarbus tiek statybos pramonėje, tiek automobilių gamyboje. Mes turime siekti importuoti kaip galima mažiau plieno iš Rusijos ir kitų valstybių, nes mes matome, kad mm, po to didžiulės problemos kila Europoje dėl to, kad mažėja plieno gamybos apimtis čia. Tai reikia žiūrėti visų pirma galbūt į paklausos pusę. Aš pasisakyčiau už tai, kad reikia patobulinti pirminį dokumentą gal taip suformuluočiau savo mintį, aš tikrai stengsiuos prisidėti e, prie šio darbo, bet tikrai paremiu pranešėjo darbą ir, ir galbūt pateiksiu pakeitimų. Kolega Roil. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kollegen, nur drei kurze Anmerkungen. Ačiū, panas Roil. Ačiū, pirmininkė. Trys trumpos pastabas. Visų pirma, noriu labai padėkoti ponui Girk už uh, pranešimo pristatymą. Antra, plieno pramonė yra labai svarbi ūkio šaka. Ir dabar aiškiai pamatysime, ar Europos formuojama politika yra už pramonę ir prieš pramonę. Čia negali būti kažkokių skirtingų atsakymų. Arba nori europinės pramonės, arba nenori europinės plieno pramonės. Jeigu nori, tai reikia atitin priimti atitinkamus sprendimus. Ir čia reikia galvoti labiau apie visą plieno pramonę, o ne apie atskiras gamiklas. Ir trečia pastaba. Mes čia labai ryškiai, dramatiškai pamatome, kokį poveikį sukuria Europinė politika jei toliau mm, dadam papildomą naštą šio, ant šios pramonės pečių, tai neturėtumėm nustepti, kad paskui labai sunku išsaugoti tą, tą pramonę šaką gyvą iš viso, kad jie būtų darbo vietų. Ir čia yra tokie galimi sprendimai - mažinti mm, sąnaudas, mokesčius arba bent nedidinti to, to, tos naštos šiai ūkio šakai, toliau ieškoti tinkamų variantų, tinkamų sprendimų, jei ne darbo vietos dings. Ir mes, pramonės komitetas, turime aiškiai parodyti, ko mes norime. Aš manau, kad Europos parlamentas turi aiškiai parodyti savo poziciją ir griežtai kovoti už Europos pramonės, Europos plieno pramonę mes turime dabar atsistoti ir garsiai tai pasakyti, nes jeigu dabar nebus to aiškaus taip, tai vėliau jau nebebus įmanoma nieko padaryti. Ačiū, panas Goebbels. Veik. Pane pirmininkė, mėly kolegos, reikia suprasti, kad per 15 metų šios ūkio šakos dalis europinėme BVP sumažėjo 15-20 procentų. Daugelį sektorių yra uždarimų, restruktūrizacijų ir Europos pramonėje bendrai stebime tokį reiškinį, kuomet gamyba iškeliama į kitas valstybės. Taigi reikia galvoti apie tokias strateginės pramonės šakas kaip metalurgija. Ir pranešės Vinas Kirk teisingai pasakė, kad aišku visuomet mums reikės galvoti apie tai, kaip suformuoti prognozuojamą ateitį šiam sektoriui metalurgijos problema yra tokia, kad su visom inovacijom ir e, vis, visais pasikeitimais pram, dabar š, šio sektoriaus produkcijos reikia vis mažiau ir mažiau. Dabar, pavyzdžiui, plieno reikia trečdalių mažiau dabartiniai pramoniai. Europos pramonės problema vis tik tai yra ne ta. Kolega Girk teisingai identifikavo, kad Europos pramonės problema visų pirma tai yra energijos sąnaudos ir aplinkosauginiai visi mokesčiai, kurie neužgula, pažiūrėjau, Kinijos ar Amerikos gamintojų pečių. Ir todėl mūsų gamintojai investuoja, bet ne Europoje. Pavyzdžiui, ArcelorMittal Azijoje investuoja, Amerikoje, Pietų Amerikoje, Tatar Steel. Ta pati situacija. Versalpin, pavyzdžiui, trečio pagal dydį gamintojo vadovais kalbėjausi, jie stato naują gamyklą JAV ir ten gamins pirminės žaliavas savo gamybai Europoje. Kodėl? Todėl, kad būtent energijos kaina ten yra daug mažesnė metalurgijos sektorėje energijos kaina yra, sudaro didesnę sąnaudų dalį nei darbo kaina. Ir toliau yra ta energijos kaina didinama Europoje. Mes galvojame apie tai, kad nereikia investuoti į skalūnų dujas, nes mes tikime visokiamis fantazijomis. O JAV skalūnų dujos energijos kaina sumažino maždaug dviem trešdaliais tokiuose šakose. Ir pavyzdžiui, prancūzų vamzdžių gamintojai nusprendė investuoti um, JAV vėlgi dėl energijos kainos. Mes savo leidžiame tokią prabangą, kad mes norime išgelbėti planetą ir e, visai pramonės, e, e, visai Europos pramoniai primetame tą kainą. Stoholme buvo sunku paaiškinti, kodėl vis tik tai per 15 metų neauga um, planetos temperatūra, nežiūrint to, kad CO2 išlakos auga. O mes toliau vis norime mažinti, mažinti, mažinti tas išlakas. Tai gyvoja Kyoto. Tačiau Kyoto tai yra Europa, Liechtensteinas, Šveicarija ir Australija. Nauja Australijos valdžia uždarė savo um, klimato komi komisiją. Tiesiog uždarė. Ir galiu lažinti su bet kuom iš jūsų, kad iki metų pabaigos Australija pasitrauks iš Kyoto, taip kaip Naujoji Zelandija, Amerika, Kanada ir visos kitos valstybės. Tai kas tada liks? Europa, kuri tik 11 procentų e, visų pasaulio CO2 išlakų sukuria. Tai ar mes realiai tikime, kad tuos 11 procentų sumažinę 20 procentų mes realiai kompensuosime visą tą perviršį, kurį sukuria Kinija ir visos kitos valstybės? Taigi, jeigu mes norime, kad Europa, kuri buvo sukurta plieno ir anglių pramonės pagrindu, jeigu mes norime, kad ta Europa išliktų, uh, pramonės imperiją, mes turime labai greitai padaryti reikalingas išvadas ir um, nutraukti tokią politiką, kuomet mūsų pramoniai ir ypač metalurgijos pramoniai e, užmetama visa ta našta, kuri ne, dėl kurios ji negali vėliau konkuruoti. Dėkuoju. Kolegos, norinčių pasisakyti, skaičius nulatos e, didėja. Aš taip pat norėčiau kai ką pasakyti, nes šis klausimas rūpia ir mano šaliai. Bet aš norėčiau paprašyti visų kitų kolegų kalbėti nelgiau nei po dvi minutės. Kitaip mes nesugebėsime laikytis darbo tvarkarašio. Kroisman langė ir po to suteiksime žodį pranešėjai ir komisijai. Ir prašyčiau laikytis jums sutikto reglamento. Taip, aš laikysiu jūsų rekomendacijų, bet aš manau, kad nuo pat pradžių reikėjo visiems suteikti po dvi minutės. Aš pritariu tam, ką sakė ponas Rolis ir tam, ką sakė prieš mane kalbėjęs kolega. Taip, mums reikia iš tikrųjų. Taip, mums reikia iš tikrųjų medalur, stiprios plieno gamybos pramonės, todėl kad jie kūrė labai gerų, daug gerų, gerai apmokamų darbo vietų ir prisideda prie bendro klėstėjimo. Uh, Tačiau metalo gamyba tai yra sektorius, kuris šiandien susiduria su didžiulėmis sąnaudomis. Ir pramonės sektorius, e, šis pramonės sektorius tikrai kenčia dėl to, bet to kenčia ir nuo konkurencijos su e, iškylančiomis e, ekonomikos. Ir metal, metalurgijos sektorius Europoje yra kitoks nei, nei kitur. Aš kalbėsiu apie Prancūziją. Arcelor metal atvyko į Prancūziją. Prancūzi, Prancūzijoje de, ši pramonė galėjo veikti konkurencingai, tačiau ji to nenorėjo. Tač, Mitelio vadovas no, norėjo viską išsirpti iš Prancūzijos, pasinaudoti visais kreditavim, visomis kreditavimo galimybėmis, pasinaudoti visais patentais ir po to pasitraukti kitur. Jeigu mes esame įsitikinę, jog uh, Jei mes manome, kad e, plieno pramonė Prancūzijoje kenčia daugiausia nuo kažkokių papildomų e, administracinių reikalavimų, mes suklysime dėl to, kad tiesiog yra vampiruojama ši pramonė ir Europos metalurgijos sektorius yra susijęs ne vien su metalo gamyba, jis yra susijęs su uh, uh, įpakavimo uh, įranga, su aeronautikos pramonė, su automobilių gamyba. Visus šiuose sektoriuose dirba šimtai tūkstančių žmonių ir mes privalome apsaugoti šį sektorių ir būtent apsaugos šiam sektoriui reikia. Ir negalime leisti, kad būtų leista verslininkams pas mums atvykti, viską iš mūsų užsirpti ir po to pritaikyti tas technologijos kitur. Ne, mums reikia, kad tokių pramoninkų, kurie suvoktų, jog gaminti reikia Europoje. Ponas Kreutzmann. Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai, visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Roilis. Norėčiau tik tai pridurti dar vieną pastabą. Vokietijoje plieno sektorius gamina ne vien plieną. Jis pasiūlo įvairių technologinių sprendimų savo klientams. Ir e, jei plieno sektorius susiduria su didelėmis energijos sąnaudomis, jis yra priverstas import, žmonės yra priversti importuoti plieną iš kitur ir tai yra didelė klaida. Mums reikia pakeisti savo požiūrį. Ir aš pritariu visiems, kas teigia, jog Europoje būtina išsaugoti gamybos pramonę, o tam reikia stipraus plieno sektoriaus. O šiam sektoriui reikia prieinamų energijos kainų. Kitaip jisai tikrai neišgyvens. Ponas Langė, kolegos, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta, taip Ir manau, kad e, situaciją plieno sektoriuje reikia gerinti. Reikia gerinti veiklos e, sąlygas. Tačiau aš norėčiau Jums priminti, kad mažėja paklausa. Du 2007 metais e, buvo pagaminta daugiau nei 40 milijonų automobilių, o šiemet pagaminta tik tai šiek tiek daugiau nei 11 milijonų. Taigi tai labai gerai parodo, kokia yra dabartinė situacija, kokia yra dabartinė paklausa Europoje. Be to, statybos sektoriuje paklaus, plieno paklausa te sudaro e, trečdalį nuo e, prieš krizinės paklausos. Tai reiškia, kad mes turime skatinti plieno paklausą. Ir antra svarbi problema yra pernelik didelė konkurencija. Abu Dabija, kitose pasaulio vietose yra e, steigiamos plieno gamyklos, nepamirškime Rusijos gamintojų net Turkijoje gaminamas plienas. Ir tai yra du pagrindiniai veiksniai, kuriuos turime atsižvelgti. Viena vertus, mums reikia stiprinti paklausą, antra vertus, reikia daugiau dėmesio skirti ino, e, inovacijoms, naujovėms, tam, kad galima būtų geriau konkuruoti su konkurentais. Energijos kainos be abejo yra labai svarbios, tačiau inovacijos yra kur kas svarbesnės, nes plienas šiandien nėra vien plienas, plieno sektorius gamina ne vien plien, plieną. Šis sektorius yra susijęs su variomis technologijomis. Jei norime keisti esminę savo gamybos struktūras, tai be abejo įtakos užimtumą. Net 50 metų e, plieno ir anglės e, e, susitarimas rėmė mūsų gamybos sektorius. Ir reikėtų dabar rimtai pertvarkyti plieno sektorių, tam, kad jisai nepasitrauktų iš Europos. Pone Nibler, ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pono Giobels. Aš pritariu tam, ką jisai pasakė. Ponas Kreutzmann ir ponas Roel kalbėjo iš esmės apie tą patį. Jei mes norime išsaugoti gamybą ir plieno gamybą Europoje, tuomet turime mažinti energijos e, sąnaudas, energijos kainas. Kolegos jau tai minėjo. Iš Europos traukiasi ne vien plieno gamintojai. Iš mano e, regiono tikrai pasitraukė nemažai įmonių. BMW, pavyzdžiui, dabar jau gamina automobilius e, Ameriko, JAV, o ne e, Amerikoje, o ne Europoje. Gamintojai traukiasi iš Europos ir tą stebėme jau keletą metų. Ir kaip ir sakė ponas Goebbels, jei mes nenagrinėsime nekeisime savo energetikos ir pristatymo prie klimato kaitos politikų, tuomet mes tikrai pralaimėsime konkurencinėje kovoje. Bet to buvo kalbėta ir apie tiekimo e, grandinės. Jei mes negalėsime patys apsirūpinti plienų, tuomet rytoj, poryt sugrius visa e, tiekimo grandinė. Ir tai, apie ką turime kalbėti, tai yra problemos, kurias turėtume spręsti. Ir jos yra tikrai labai aktualios. Puikus yra pranešimas ir aš jam galėsiu pritarti. Pirminkė, dėkoju. Daugiau negaliu leisti uh, užsirašyti sąrašą, kalbėtojų sąrašą. Dab... Galėsime prie šio klausimo sugrįžti, kai svarstysime pateiktus pakeitimus. O tai dabar žodis sutikimas ponui Rubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Jei norime, jog Europoje išliktų vartojimas, gan aukštas vartojimo lygis, turime galvoti ir apie tai, ką sugebame pagaminti. Plieno sektorius kenčia ir nuo pernelik didelių e, energijos, e, žaliavų e, kainų. Mums reikia strategijos. Strategijos, kuri padėtų mums prisitaikyti prie nuožmios konkurencijos e, su kitais e, gamintojais. Turime pagalvoti apie tai, kaip galėtume apsisaugoti nuo e, konkurentų. Europoje yra nemažai nevyriausybinių organizacijų, kurios nori, kad pramonė pasitrauktų iš Europos. Neturėtume pasiduoti jų įtakai, nes paprastai tos organizacijos turi savo darbo tvarkę. Mums reikia pramonės politikos, Ir būtų labai gerai, jei komisija galėtų e, pasidomėti, kokie interesai stovi už kai kurių nevyriausybinio organizacijų, nes panašu, kad jų veikla tikrai yra nukreipta pirmiausia tam, kad mūsų gamyba pasitrauktų iš Europos ir kad sumažėtų vartojimas Europoje. Ponas Brezinė. Všechno, co říkáme o. Ačiū. Nepaisant to, ką mes e, kalbame apie technologijas ir vystimasi, plieno pramonė patiria sunkumų. Mes žinome, kad e, šiam pramonės sektoriui reikia labai daug energijos išteklių. Ir jeigu mes e, neužtikrinsime, kad energijos kainos bus tokios pačios kaip kitur pasaulyje, tai Įmonės ir kapitalas iš šios sektorius tiesiog um, pasitrauks, pasitrauks iš Europos Sąjungos. Europos Sąjungoje aukštos energijos kainos daro labai neigiamą poveikį mūsų visiems ūkio sektoriams. Ir mes turime stengtis užtikrinti, kad mūsų gamintojai mūsų gamintėms būtų tokios kainos, žaliavų kainos kaip ir Junktinėse Amerikos valstijose ar kitur. Pane Trautman, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, pritarsiu tam, ką sakė ponas Gobelis. Jis Kolegos kalbėjo apie ArcelorMittal sukurtas problemas. Aš norėčiau pasakyti, kad e, tokios veiklos e, e, padariniai tikrai yra baisus bandoma tiesiog ir yra pasisavinti sektorių, kuris gamina svarbiausias mums reikalingas medžiagas ir šis sektorius yra, šiuo metu vystosi labai sparčiai. Turime paraginti komisiją turėti plieno pramonėje skirtą strategiją ir nepamiršti, jog plieno gamyba yra gyvybiškai svarbi įvairiems gamybos sektoriams ES. Mes galime kalbėti ir apie darbo sąnaudas, ir apie kapitalą. Bet niekas nepakeis e, šiam sektoriu skirtos strategijos. Ir mes turime reikalauti, kad komisija pateiktų mums labai e, aiškius atsakymus, ypač po to, kai įvyko su, e, su anglies sugavimo technologijomis. Mums reikia mokslinių tyrimų plieno sektorėje ir uh, kartu reikia galvoti apie taip, kaip galima būtų ir veiksmingiau geriau naudoti energiją šiame sektoriuje. Terminato, darė la parola a Matija Pellegrini. Era... Ačiū, tuo ir baigsime mūsų diskusiją ir dabar suteiksiu žodį ponui Pellegrini, atstovaujančiam komisiją. Ačiū, stengsiuos kalbėti trumpai. Daug išgirdome pasisakymų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kodėl mes kalbame dabar apie šį klausimą. Manau, kad e, parlamento nariai nurodė labai svarbius veiksnius, vandindami juos svarbiausiais veiksniais. Tačiau iš tikrųjų turime kalbėti apie įvairių veiksnių derinį. Taip pat e, kal turime kalbėti apie mažą plieno paklausą, ypač statybų ir automobilių gamybos sektoriuose. Ir kai kurie parlamento nariai sakė, kad tai yra tikrai svarbia e, svarbiausi veiksniai. Dar kiti sakė, kad e, svarbi nesažininga konkurencija, mes tai taip pat pripažįstame ir matome, kad daugelį valstybių narių galioja nesažininga prekybos praktika. Ir kai kurie parlamento nariai sakė, kad taip yra todėl, kad ES teisės aktai, ypač klimato srityje, padarė neigiamą poveikį. Tačiau žinote, kad plieno pramonės plane sakoma, kad Europos komisija įvertins bendrą e, teisės aktų klimato srityje poveikį plieno pramoniai. Ir tai jau dabar yra padaryta. Mes jau dabar pateikėme e, šį tyrimą šiam komitetui ir įmonių generalinio direktorato tinklalapyje šis tyrimas yra paskelbtas. Matome, kad ES teisės aktų įgyvendinimo kaina e, Pavyzdžiui, 2009 metais buvo e, praktiškai nebuvo, iš tikrųjų buvo gana didelė. Taigi visi jūs esate teisi, visi, teisūs, visi minėti veiksniai yra svarbus. Ponas Giurk pranešėjas nurodė keturis pagrindinius e, savo pranešimo elementus ir aš manau, kad tai yra tikrai teisingi punktai. Energijos šaltinių kainos, e, tyrimai ir plėtra ir taip toliau. Ir dar pridėčiau penktą elementą, tai socialinė dimensija. Daugelis e, kalbėjusių minėjo, kad daugelie valstybių narių užsidaro gamyklos ir Mes iš tikrųjų galime pasinaudoti socialiniais fondais, restruktūrizuojant pramonę. Mes taip pat struktūrinius fondus galime panaudoti ne vieną restruktūrizavimo procese, bet ir e, pasitelkti šiais fondais mokymuose, nes matome, kad sektorijoje trūksta reikimas kvalifikacijos darbuotojų, taigi reikia užtikrinti jų perkvalifikavimą. Ir dar porą pastabų. Pirmasis e, - klimato kaita. Daugelis jūsų kalbėjote apie tai, kiek daug praranda plieno sektorius dėl klimato kaitos sprendimo. Ir buvo minėta ETS sistema. Komunikate matote, kad valstybės narės raginamos paskirti ETS įplaukas į daug energijos e, sunaudojančiams pramonėms šakoms. Tačiau valstybės narės to nedaro, nes e, vietoj to, kad investuotų šias lėšas į pramonę, valstybės narės e, tiesiog naudoja šias lėšas valstybės biudžete, o mes kalbame apie tai, kad tai gali būti lėšos skirtos moksliniams tyrimams ir inovacijoms pramonės sektoriuje. Ir dar kalbant apie mokslinius tyrimus, ką mes komisija stengsimės padaryti, tai pasitelkti Horizontas 2020 programą ir e, dėkti viešo ir privataus sektoriaus partnerystę pramonės sektorėje. Komisija pasistengs kiek įmanoma daugiau lėšų užtikrinti viešoms privačioms partnerystėms. Be abejo, mes esame jūsų paslaugoms ir dirbsime kartu su pranešėju rengiant pranešimą. Ačiū, ponas Pelingrinė, kadangi turime nedaug laiko, bet per tą trumpą laiką jums suteikta pasakėte daug įdomių dalykų. Dabar dar kartą žodis pranešėjui kuris užbaigs mūsų diskusiją, tačiau mm, prisiminkite, kad vėliau galėsime dar grįžti prie šio klausimo. Ačiū už tai, kad suteikėte žodį, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Nors tikrai norėčiau sureaguoti į visas išsakytas pastabas, tačiau aišku, nėra tam galimybių. Taigi pabandysiu atsakyti tik į tai, ką sakė ponas Roilis. Jis sakė, kad mes negalime nepakankamai ar negalime būti neapsisprendę plieno pramonės atžvilgių. Turime tiksliai žinoti, ar mes už ar prieš. Ir tai, kad ši diskusija yra tokia intensyvi ir pateikti argumentai tokie svarūs, rodo, kad ITRE komitetas pasisako už plieno pramonę ir nori, kad ji gyvuotų. Ir tai, ką aš išgirdau, um, patvirtina tai, kad mes turime tikrai kalbėti apie energijos kainas, apie biurokratijos mažinimą, apie priekybos apribojimus ir mokslinių tyrimų ir plėtros iniciatyvų finansavimą. Ir kaip ir sakė šio komiteto nariai, turime galvoti ir apie visų šių elementų socialinį poveikį. Ir visa tai yra atspindima pranešime. Mes kalbame apie tą pramonės rytį, kurią rėmėsi Europos sąjunga ir Europos suvienimas. Taigi turime išsaugoti šį sektorių. Aš lauksiu kolegų pastabų ir kur, jas įtrauksiu į savo pranešimą. Ačiū. Ačiū. Lapkričio 13 diena yra pateikimų teikimo terminas, o balsavimas vyks gruodžio 16 dieną. Taigi mes dar turime laiko įsigilinti e, į šį klausimą, o dabar pereikime prie kito klausimo. Kaip aš ir sakiau, posėdžio pradžioje pasikeitė rytinės sesijos klausimų tvarka ir dabar e, žodis ponui Viola ir paprašysiu pristatyti tą paketą, kuris sukėlė tokį didžiulį susidomėjimą valstybėse narėse. 15 minučių ar panašiai jums. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai, man tikrai yra e, didžiulė garbė pristatyti jums reglamentą dėl sujungto žemynų ir to paketo, kuris buvo patvirtintas kartu su komunikatų rekomendacijomis. Užsėjo 11 dieną. Iš tikrųjų, man tai didžiulis džiaugsmas, nes e, turiu tokią galimybę uh, žingsnis po žingsnio pristatyti jums visą tai, kaip reglamentas visas suformuotas. Aš įsivaizduoju, kad tai tik tai, aišku, pirmas mūsų sutikimas ir bus daug daugiau tokių sutikimų. Komisija yra pasirengusi pateikti jums visą įmanomą informaciją ar paaiškinimus, kokiu tik tai komitetui prireiktų. Visų pirma, noriu pasakyti, um, koks yra pagrindas viso šito darbo, kodėl reglamentas, kokia yra prasmėjų, ypač um, pažvelgiant į platesnį kontekstą informacinių ryšių technologijų, viso potencialo, darbo vietų kūrimo potencialo Europoje um, kontekste. Žinote, kad skaitmeninės darbotvarkės e, analizę atlikome suteldami dėmesį pagrindinius uždavinius tai um, buvo vis 360 laipsnių kryptimis visi tie tikslai išplėsti apriepė viską, visą ir bazinę infrastruktūrą, ypač infrastruktūros reguliavimą. O kodėl toks dėmesys reguliavimui? Todėl, kad turite susitarimas dėl ilgamenės finansinės programos Ir um, pasiūlytas finansavimas Connecting Europe Facility, tai yra Europos infrastruktūros tinklų priemonė, sumažinas beveik 1 milijardo. Tai reiškia, kad jei nebus kažkokios tai peržiūros ir kažkokių pasikeitimų, tai tas finansavimas, kuris yra skirtas uh, tinklams, tinklams yra um, toks, Ir iš esmės tai reiškia, kad privačios investicijos um, turės uh, atitekėti, kad e, finansuotų e, spartų į plačiai juostį ryšį jo plėtoti Europoje. Toliau skaitminės darbo tvarkės peržiūroje dar vienas dėmesio centras buvo uh, tai, ką visuomeniniams paslaugoms viešajam sektoriui gali suteikti IRT, kad būtų tikrai kokybiškos paslaugos teikiamos piliečiams ir kad nebūtų nuostolius patiriantis tai sektorius, kad tai būtų pajamas kūriantis sektorius, kad būtų galima padėti administracijai, sveikatos kitoms paslaugoms teikti, kad tai būtų sukurta nauda piliečiams. Dar vienas elementas buvo įgūdžiai ir darbo vietos. Yra vienas milijonas neužpildytų darbo vietų Europoje. Tai, tai labai didelis skaičius IRT sektoriuje. Ir tai tikrai įspūdį darantis skaičiai, turint omenyje, kai pavyzdžiui ypač jaunimo tarpe toks didžiulis yra nedarbas, turint omenyje, kad iš tikrųjų būtų galima, turint reikiamus įgūdžius, e, tikrai didžiulės galimybės atverti ypač jaunimui. E, ir e, ypač reikia galvoti apie komunikaciją, apie švietimo sistemų transformavimą, per skaitmeninių technologijų dėgymą. Taigi įgūdžiai yra centrinis elementas, pagrindinis elementas, kai galvojame apie bendrą um, IRT strategijos formavimą Europoje. Aišku, mūsų tinklai turi būti saugus, mūs, mes turime turėti visas garantijas dėl autoriaus teisių, ateityje tai bus įtin aktualu, debesų kompiuterija, tai yra labai svarbu, tai aišku, ateit, kas ant kortos pasitikti ateitie. Ir mm, komisija buvo paraginta pateik, pasiūlyti konkrečias priemonės ir po trijų um, savaičių, spalio mėnesį, pirmą kartą mes išanalizuosime padarytą pažangą, kuriant skaitmeninę bendrą rinką, um, vertinsime telekomo bendrą rinką, eksantį vertinimas bus ir mes. Uh, iš tikrųjų dėmesį sutelkėme į e, tai, kad pasirenktumėm Europos vadovų tarybai, kad padarytumėm tai, kas iš, kas iš mūsų buvo paprašta padaryti, kad realiai pasiūlytumėm konkrečias priemonės dėl IRT strategijos Europoje, kad būtų galima pagrindinių tikslų pasiekta per protingą laiką. Aišku, tai yra pradžia, reikia galvoti apie konkurencingumo ir augimo kūrimą Europoje, reikia galvoti apie Europos konkurencingumo lygį palyginti su pasaulio lygmeniu. Ir tas paketas, kuris buvo patvirtintas 11 dieną, kaip aš jau sakiau, buvo sudarytas iš trijų dalių. Visų pirma, komunikacija, komunikavimas Tai yra mm, bendra vizija, vieningo teleko, vieningos telekomo rinkos e, vizija, kaip komisija tai įsivaizduoja, kad būt, galvojant apie e, visapusišką harmonizavimą telekomų rinkų Europoje. Toliau mm, rekomendacija dėl kainos ir nediskriminavimo. Iš esmės čia e, pažangiausia praktika rekomenduojama, kad būtų stabilumas ir mm, garantuotumas, aiškumas dėl kainų ir toliau pasiūlytas pasiūlymas dėl reglamento, ką aš toliau jums pasakosiu plačiau šio pasiūlymo, kokie yra tikslai, ypač žiūrint į reguliavimą, kaip aš jau pradžioje sakiau, labai svarbu, kad, kad būtų sukurtas tvirtas pagrindas infrastruktūrai, nes jeigu to nebus, nebus, aišku, kokių paslaugų. Ko, apie kokias galim kalbėti pas debesų kompiuterijos paslaugas viešą administravimo sektoriu, jeigu nėra tinkamos infrastruktūros. Nebus skaitmeninių akių. Uh, klasterių nebus jokių atvirų e, duomenų, jei nebus sujungiamumo. Taigi sujungiamumas yra esmė. Jeigu nėra sujungiamumo, neįmanoma teikti pažangiasias paslaugas. Ir čia Europos situacija yra labai įvairi. Yra tokių valstybių, kurios yra pasaulio lyderės e, plačiajuošio ryšio srityje, yra kitų šalių, kurios labai atsilieka. Ir būtent tai yra esmė. Um, ši dimensija, kai mes žiūrime į mūsų žemyn, žemyną, kad būtų galima 500 milijonų piliečių sujungti mūsų žemynę. Iš esmės um, tai yra rinka numeris vienas pas pasaulyje, sujungimo prasme. Jeigu pažiūrėtumėm į tuos kai kurios laiminguosius, aišku, kad jų nėra didžioji dar dalis, kad nėra dar tos kritinės masės, kad galėtumėm pasaulių lygmenių konkuruoti um, kad tas procesas paskatintų augimą ir užimtumą. Tai aišku, kad reikia platesnio masto, uh, kad tai tikrai išsiplėstų, kad mes, gal, kad Europa galėtumėm užimti labai tvirtas pozicijas, būtumėm lyderiai šioje srityje. Aišku, tai taip pat reišk, turėtų reikšti, kad piliečiam turėtų būti nauda, pranašumai, kad mes turime galvoti ne vien tik tai apie mūsų ūkį, kaip jis atrodys po dešimt metų, bet mes turime galvoti ir ką sujungta žemynas suteiks kaip naudą piliečiams. Taigi atviros paslaugos, atviras internetas, galimybė galimybės prisijungti prie tikrai labai spartaus interneto visoje Europoje, labai e, nedidelėmis kainomis. Mūsų pasiūlymas labai subalansuotas, iš esmės jis paremtas trimis ramščiais. Uh, Ir e, tokia logika yra, kuri apjungia viską kartu, tai nėra kažkokie atskiri elementai, tai nėra kažkoks tai tik tai idėjų rinkinukas teis, pasiūlytam teisės akte. Um, pažiūrėkime, jeigu bent kažkuri dalis neveikia, viskas griūna. Tokia yra logika, kad viskas yra suklijuota į visumą. Nes Europai reikia aiškumo, tikrumo um, įmonėms, kurios veikia plačių mastų, joms reikia aiškumo, kokio kokie teisės aktai galios, kuri jurisdikcija galios tai įmonė, kokios bus žaidimo taisyklės ateityje. Ehm, taigi reikia to tikrumo, nes ta pramonė turės tą visą indėlį dėti, kad ehm, kai bus vis spektras, bus viskas aišku, tada kuri spektro dalis prieinama, kokią kainą. Tai turi būti aišku, taip pat aišku turi būti um, dėl Wi-Fi viskas aišku, visas tikrumas, kad būtų visa ta pažanga, nevaržoma biurokratijos. Uh, Dar vienas labai svarbus elementas - prieiga prie plačiajuošio ryšio. Jeigu mes norime to viso žemino lygmenių, mas, viso žemino mastu, tai mes turime apjungti tuos vietinius um, tinklus ir čia tai yra labai svarbu įmonėms, ypač įmonėms, kurios teikia paslaugas verslui smulkiam verslui, MVI ar viešo administravimo įstaigoms. Toliau bendra vartotojo erdvė, tai yra būtent tai, ką aš jau minėjau, nauda piliečiui, kad būtų aiškios vienodos sutartinės sąlygos, kad būtų panašios sąlygos, kai eina kalba dėl prieigos prie interneto. Aišku, čia kalbame apie visą žemyną, taigi negali būti tokių e, dalykų, kuomet uh, vienoje žemino dalyje kaina yra šimta kartų didesnė nei kitoje ir, ir visiškai netitinkanti realios kainos, sąnaudų. Pavyzdžiui, jeigu naudojasi mobiliuoju telefonu Europoje, jeigu pilietis patiria tokį, tokias išlaidas, kurios ekonomiškai yra nepagrystos, taip negali būti. Uh, Dabar mm, pasigilinsiu į detalės, į, į tuos, tas tris dalis, kurias pristačiau jums. Pirmasis ramstis - tai yra bendras ES autorizavimas, bendri leidimai. Tai iš esmės kaip pasas. Turite pasą, kuris pripažįstamas visų ES valstybių narių. Tai keista, sakykime taip švelniai, kuomet įmonė, kuri veikia elektroninio komunikavimo paslaugų srityje, pavyzdžiui, turi gauti 28 valstybių leidimus atskirus. Tai nenormalu. Visų pirma, reikia pasirūpinti tuo, kad vienos valstybės narės išduotas leidimas būtų automatiškai pripažįstamas kitų valstybių narių. Aišku, čia yra ir komplikuotesnių tokių sprendimų, gal sudėtingesnių sprendimų, kuomet kaž, gal viena išduotų įstaiga, paskui centralizuotai kažkoks tai būtų variantas sprendžiamas. Ne, galvojame, kaip būtų viskas, kad būtų paprasčiau, pasiremiant dabartinę valdymo struktūrą Europoje, pasi, norime pasirūpinti, kad komisija, nacionalinės reguliavimo įstaigos spektro reguliuotojai dirbtų iš vien, kad nebūtų naujos biurokratijos kūriama, kad nebūtų naujų centrinių įstaigų kūriama. Mūsų manimų to tikrai nereikia, bent jau šiame etape. Taigi toks vienas bendras ES autorizavimas, leidimas būtų labai paprastas. Viena valstybė narė, jos įstaigos išduoda leidimus įmonė įmoniai e, veikti toje valstybėje, tai reiškia, kad ta įmonė gali dirbti visoje Europos Sąjungoje. Kompanijai pageidauja, aišku, jie neprivalo, bet jeigu pageidauja veikti, dirbti visoje Europos Sąjungoje, visoje Europoje, tai būtų ta europinio ligmens įmonė, tai kuomet eitų kalba apie vietinių taisyklių taisyklių taikymą, pavyzdžiui, techninių priemonių taikymą, taip vadinamų, kuomet įmonė gauna e, didelę rinkos galę, net ir vienoje valstybėje narėje, įmonė turi teisę būti traktuojama lygiai taip pat ir kitoje valstybėje narėje. Tai nereiškia, kad visoje Europoje turi teisę būti traktuojamas kaip bebūtų, bet kokioje situacijoje. Ne. Jeigu vienoje valstybė narėje yra taikomos tam tikros taisyklės, tai panaši, panašios taisyklės turi, turi galioti ir kitoje valstybė narėje. Tai būtų toks pasiūlymas komisijos, kad būtų galima vetuoti nacionalinės priemonės, pavyzdžiui, Teisomasias priemonės, jeigu mm, jos yra pritaikomos įmoniai, kuri turi tą taip vadinamą europinį pasą. Uh, kalbant apie tas reguliavimo taisomasias priemonės. Komisija turėtų teisę išimtiniais atvejais pritaikyti veto teisę. Aišku, tai būtų daroma konsultuojant ir su nacionaliniais reguliuotojais ir taip toliau. Bet tikslas yra toks - garantuoti, kad toks įmonės, kurios, nei, kurios norėtų veikti europinių lygmenių, europinių mastų, būtų traktuojamos vienodai visose valstybėse narėse. Ehm, reikia pabrėžti, kad tai dar nereiškia, kad vietos tinklo prieiga būtų reguliuojama europinių lygmenių. Ne, tai vis tiek vyktų pagal tai, ką mes pasiūlėme vietinių lygmenių tai būtų vietos sprendimai, kuriuos priimtų vietos reguliuotojai, bet įmonė, kurie norėtų veikti europinių lygmenių, turėtų, turėtų tą tokį tikrumą, kad jai būtų taikomos harmonizuotos taisyklės. Vienodai ir ten, ir ten. Dabar dėl spektro. Tai yra labai svarbi šio pasiūlymo dalis. Noriu pasakyti, kad tikrai ši dalis sulaukė aplodismentų iš visų paslaugų teikėjų, iš visų operatorių Europoje. Tikrai mes labai džiaugiamės tuo, nes galbūt net nepakankamai įvertinome, kiek pozityvi bus ta reakcija, net nesitikėjome to. Uh, Kodėl buvo galvojama, kad reikia kažko tai spektro srityje padaryti? Aš galiu pasakyti labai paprastai. 4G dalis Europoje yra tik tai 6 procentai šiuo metu. Visas spektras, palyginti, pažiūrėjau, su Afrika, 4G netgi pralenkia Europą. Tai iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtumėm į mūsų GSM lygį, tai tikrai situacija yra nedekvati. Tai įvertinus tuos labai svarbius sprendimus, pavyzdžiui, dėl radio, spektro, radio dažnio spektro politikos formavimo ir. Mm, 800 MHz, pavyzdžiui, spektro dalies atlaisvinimo 4G e, paslaugoms, pavyzdžiui, ne, ne, ne viskas buvo padaryta tuo pačiu laiku ir tas procesas dar yra pakankamai skausmingas kai kuriuose valstybėse narėse. Kol kas tik 17 valstybių narių iš 28 valstybių narių šią spektro dalį yra jau paskirščiusios. Ir dar kol kas um, procesas neartėja prie pabaigos. Dėl tos priežasties, aišku, kad um, bevėlės, be, be, bevėlė srityje čia yra tikrai daug tokių trūkdžių, iškraipimų ir Europos gamintojai neturi savo namų rinkos, jų rinka yra bet kur pasaulyje ir tai reiškia, kad uh, Mm, bevėlė Europa tikrai negali sauliaisti tokios situacijos. Pasiūlymas yra dvilypis. Viena vertus yra sustiprinti bendarbiavimą tarp valstybių narių, spektro dažnių paskirstimo srityje, kai yra notifikuojama apie tam tikros dažnio dalies priskirimą, komisija gautų informaciją. Antra dalis būtų um, panaudoti labai uh, to, mobiles nedidelės dalis, um, taip vadinamasis microcell, kurios būtų netiek matomos, netiek įsiveržiančios į bendrą e, spektrą, tai čia būtų galima tikrai labai be autorizavimo Wi-Fi panaudoti, be visos tos biurokratijos ir būtų Wi-Fi outsourcingas tokiu būdu išspręstas Aš jau kalbėjau apie e, prieig, virtualios prieigos produktus, e, čia, kur įmonės norėtų teikti paslaugas verslui, ar viešai administracijai visoje Europoje. Aišku, tai reikia harmonizuoti, nes kitaip tikrai neįmanoma bus nieko padaryti. Ehm, įmonės paskui pradės painiotis tarp to, kas, kokios čia yra žaidimo taisyklės, kaip galima, ehm, pavyzdžiui, paslaugas teikti ehm, įmoniai, kuri veikia įvairiose buveinėse Europoje. Dabar perėsiu prie vartotojo elementų. Vartotojo elementas uh, iš esmės reiškia, kad apjungto žemyno pagrindiniai bruožai būtų suteikti vartotojai. Visų pirma, tai būtų um, sutartinės sąlygos, kad jos būtų harmonizuotos, kad vartotojas turėtų garantijas, tikrumą dėl tikrai aiškiai žinotų, kokios bus jų teisės, jeigu operatoriai pasikeistų, kas bus, būtų padaryta, kad mm, būtų visas skaidrumas ir kai sąskaita gauna ir operatoriai kokie, koks būt, kokie būtų srautai garantuoti, pavyzdžiui, e, interneto. Ir uh, Tai būtų labai svarbu tokiu plačiu mastu užtikrinti. Niekur kitur pasaulio to nerasi. Tai tikrai būtų tarsi um, visas teisų paketas vartotojui, visos garantijos vartotojui. Taip pat vartotojo toje dalyje yra mūsų pasiūlymas, kuris ap apibūdina prieigą prie interneto, visas bazinės sąlygas. Tai yra labai plačiai diskutuojama tema. Ir čia aš visų pirma noriu pabrėžti, kad čia mes nusprendėme uh, m, mm, tikrai siekti nereguliuojamo kažkokio reglamentuoto, nebiurokratinio sprendimo. Čia tikrai labai atvira, skaidri sistema yra pasirinkta, kad būtų užtikrinta atskaitomybė šiame procese. Tai tai, ką komisija pasiūlė, mes esame tikri, yra tikrai labai subalansuotas pasiūlymas. Aišku, tai yra pasiūlymas ir dabar demokratinės institucijos nuspręs, um, kuris variantas yra geriausias, bet kol kas viskas vyksta tikrai labai skaidriai, labai matomai visiems Europoje. Uh, Kaip jūs prisimenate, mes turėjome galimybę pateikti rekomendacijas dėl e, tinklo neutralumo. Mes taip pat nusprendėme, kad iš teisinio požio taško būtų sukurtas netikrumas, daug įvairovės Europoje, daug skirtų skirtingumų, dėl tinklo neutralumo. Tai mes nusprendėme pasirinkti patį skaidriausią, atviriausią um, variantą, tai yra teisės aktai, kurie ta, būtų taikomi Europoje. Man atrodo, kad tai būtų pirmas kartas e, pasaulyje. Gal tai prilygtų JAF tinklo neutralumo aktui. Labiau čia gal palankiau būtų vartotojai. Pavyzdžiui, FCC įsakymas leidžia užblokuoti video e, downloadus. Pas mus to nėra, visiškas tinklo neutralumas užtikrindamas. Taip pat mm, yra atviro interneto dominavimas. Tai reiškia, kad jis negali būti blokuojamas ir srautų valdymas um, gali būti pritaikomas tik tai nediskriminuojant, norint užtikrinti, kad nebūtų sangrūdų um, įstrigimų tinkle. Uh, Tai būtų svarbiausi tokie bruožai, aišku, bus daug techninių detalių, kurias reikės diskutuoti, mes būsime pasirengę ir, ir detaliai visą tai išanalizuoti, kuomet komis, komitetas pageidaus ar kiti komitetai pageidaus, kad mes pateiktumėm daugiau detalių šio klausimu. Labai ačiū, sako pirmininkė. Dar labai atsiprašau, jeigu leisime dar porą žodžių dėl tartinklinio ryšio, roamingo. Čia koks būtų pagrindinis pasiūlymas dėl roamingo. Tai būtų paradigmos pasikeitimas, ką aš turiu, turiu, turiu omenyje. Mūsų pirmas žingsnis būtų toks, kad uh, už tartiklio ryšio skambučius nebūtų uh, mokama. Nuo 2000 14 Liepos 1 už priimamus skambučius neturi būti jokio mokėjimo vartotojui. Vartotojas neturėtų nieko mokėti už priimamus skambučius Europoje. Antras mūsų žingsnis būtų pakeisti paradigmą, tai yra tarptinklinis ryšys yra telekomų tinklų ekonominio pobūdžio dalis. Negali eliminuoti tokių dalykų, aišku, tačiau jeigu galvoji apie platų europinį tinklą, tą kainą gali internalizuoti, traukti į vidinės sąnaudas ir tuomet nebeturėtų kainuoti tas aptinklinis ryšys. Taigi galvojame apie alijansus, kas kompanijos uh, bet kokią formą, ar tai per konsolidavimą, ar per komercinius santykius su kitomis įmonėmis, pasirūpintų, kad ta, tos išorinės sąnaudos taptų vidinėmis perkelimo e, kai, sąnaudomis, kurias lengvai galime traukti vidinės sąnaudas ir mes esame tikri, kad per porą metų mes galėsime panaikinti tarp tinklinio ryšio e, kainą visiems piliečiams Europoje. Ja, la ringraziamo molto puikiai žinia. Labai dėkoju ponai Viola už e, e, pranešimą. Ir dabar galime pradėti diskusiją. Kolegos, jūs puikiai žinote, kad e, dirbant su šiuo dokumentu mes turėsime dar išnagrinėti ir poveikio įvertinimo analizę. Ir lapkričio penktą dieną vyks klausimai surinkti mūsų komiteto iniciatyva. Taigi mes dar sugrįšime prie šios temos vienai per kitaip. Mes dar net nežinome, kas e, rengs pranešimą šiuo klausimu, kas bus e, šešėliniai pranešėjai. Gal per šiandienos koordinatorių posėdį mes ką nors e, sužinosime. O dabar suteiksiu žodį frakcijų koordinatoriams. Panas Kastėjo, ponia Madurel, Herzog Rubik. Štai kas užsirašė kalbėti kol kas ir prašau kalbėti trumpai, nes būtent noriu užtikrinti, kad ponas Viola galėtų sureaguoti jūsų pastabas, nes jisai turės e, išeiti tam tikrų laikų. Nu, man atrodo, kad neturėtų būti jokių problemų presidenta. Tendremos que hacer todos un esfuerzo por ser breves, porque. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes visi turėsime kalbėti trumpai, nes e, darbo atvarkiai klausimų dar yra nemažai, taigi turėsime dirbti sparčiai. Na, šis klausimas yra labai svarbus ir džiaugiuosi, kad komisija atvyko pas mus ir galėjo pristatyti šios dokumentus mums. Aš kalbėsiu ne apie turinį, bet apie procedūrinius klausimus. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, labai svarbu yra kurti kuo geresnius ryšius ES, nes taip gali prisidėti tiek prie mūsų augimo, ekonominio augimo, tiek prie mūsų konkurencingumo didinimo ir taip toliau. Tiesiog manau, kad dabar mes turėtume pasinaudoti progą ir aptarti aiškiai koks uždavinys mūsų laukia ir kaip mes e, bandysime su juo susitvarkyti. Ir aš ir kiti kolegos komisijonis nariai nekartą esame minėję, ką manome šiuo klausimu. Beje, ir vakar kalbėjome su ponio Krūs labai įdomiame renginyje galima tik tai apgailėstauti, kad šie dokumentai yra pateikimi mums e, tuomet, kai liko labai mažai laiko iki mūsų kadencijos pabaigos. Mes tikrai norėtume nuodugniai aptarti visus su šiais dokumentais susijusius klausimus. Ir nežinau, ar tam turėsime laiko, bet vienaip ir kitaip aš norėčiau pristatyti Jums savo poziciją. Taigi pirmiausia, Aš norėčiau pritarti tam, ką ponas Viola sakė apie tai, kad visus šios dokumentus reikia a, traktuoti kaip dokumentų paketą. Ir a, taryba ir, komi, ir parlamentas turės a, įvertinti šį dokumentų paketą. Yra tam tikrų loginių ryšių tarp šių pasiūlymų manau, kad labai svarbu yra nagrinėti visus šios dokumentus kartu, kaip vieną paketą. Tikrai būtų neprotinga politinė prasme mums e, renkti kažkokį pageidavimų sąrašą skirtą kiekvienam pasiūlymui atskirai. Nepamirškime, jog mes patvirtinsime savo poziciją plenarinėme posėdėje. Tačiau nesam visagaliai, mes negalėsime aptarti šių klausimų su e, tarybos atstovais. Plenarnėme posėdėje galėsime šį dokumentą tvirtinti kovo mėnesį. Jie be abejo dirbsime sparčiai ir e, veiksmingai, o beje, šio komiteto nariai ir sekretariatas E, visuomet dirba labai e, efektyviai. Tiesiog noriu pasakyti, kad mes turime dirbti aiškiai suvokdami, kokio tikslo siekiame. Mūsų laukia rimtas uždavinys ir mes privalome sureaguoti į šį svarbų komisijos pasiūlymą. Sureaguoti dar per šią kadenciją jau ilgą laiką svarstėme e, visus šios, visus šios e, klausimus. Taigi jie nėra nauji ir aš manau, kad dabar mes turėtume viską apibendrinti ir išdėstyti savo bendrą poziciją dėl šio pasiūlymo. Tam, kad galėtume viską atlikti laiku, reikės e, išsiaiškinti, kokie klausimai yra prioritetiniai, o kokie yra antrinės svarbos. Taigi aš tikiuosi, kad mes galėsime dirbti pagal numatytą darbo tvarkaraštį, kad mes galėsime e, realiai prisidėti prie šių dokumentų turinio tobulinimo. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad ne, labai svarbu yra nepamiršti, jog šie dokumentai yra pateikiami kaip vienas paketas. Galima būtų be abejo kalbėti, kad gal kažkoks dokumentas nėra labai reikalingas ar jo dalis nėra reikalingos, bet aš manau, kad tai nėra svarbu. Dabar turime galvoti apie kaip apie paketą. Uh, Pirmininkė, dėkuoju toliau pana Teresa Mandurel ir prašyčiau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Ačiū, ponė pirmininkė, aš stengsiu kalbėti labai trumpai. Labai glaustai. Iš esmės mano frakcija pritarė komisijos pateiktai šio sektoriaus analizai. Komunikacijų sektoriuje iš tikrųjų yra nemažai problemų, kurios kenkia jo, jo konkurencingumui. Ir dėja, tos problemos turi neigiamų padarinių mūsų vartotojams, dėl to, kad jie yra priversti mokėti didelės kainas už nelabai tinkamos kokybės pareigas, e, paslaugas. Ir aš norėčiau tik tai e, padėkoti komisijos atstovui už tai, kad jisai pristatė komisijos pasiūlymą. Mes visi sutarėme, kad mums reikia telekomunikacijų sektoriaus vidaus rinkos. Tačiau man atrodo, kad, kad šis, šiam dokumentui skirta yra pernelik mažai laiko. Bus labai sunku mums visiems susitarti dėl tikrai ambicingo ir griežto teksto iki, e, dar iki šios kadencijos pabaigos. Kai kurios pasiūlymus gavome pernelik vėlai, o gal kai kams pasirodės ir per, pernelik anksti. Viskas priklauso nuo jūsų požiūrio. Bet aš tikiuosi, kad mes sugebėsime susitarti. Ponas Viola kalbėjo apie tarptiklinį ryšį. Dėl jo nesiniai buvo pasiektas susitarimas. Norėčiau Jums priminti, jog tarptinklinio ryšio sektoriaus peržiūra, trečia peržiūra, tik mūsų frakcija gynė esminių pokyčių būtinybę. Galima būtų ir apie e, spektrą kalbėti. Čia ga, e, dėl spektrų galima būtų tikėtis šiokių tokių sunkumų tarybui, nes paprastai tokius klausimus sprendžia valstybės narės. Man atrodo, kad yra nemažai šių dokumentų aspektų, kurie gali pasirodyti, esą, gan sudėtingi. Bet vienai per kitaip mums reikia didesnio derinimo, didesnės harmonizacijos, bendros leidimų išdavimo tvarkos, nes visą tai sumažintų administracinę šio sektoriaus naštą. Be to padėtų mums pristakyti prie tarptautinių rinkų, tinklo neutralumas taip pat būtų labai naudingas ir sektoriui, ir vartotojams. Bet to svarbu yra taip pat stiprinti ir mokslinius tyrimus ir taikomą veiklą šioje, šiame sektoriuje. Ir baigdama, ponė pirmininkė, tiesiog norėčiau pasakyti, kad beje, daug ką galėčiau pasakyti, bet turėsiu apsiriboti tik tai keliais žodžiais. Taigi pasakysiu, kad mano frakcija atidžiai išnagrinės šį pasiūlymą. Kaip ir sakė pirmininkė, netrukus bus nuspręsta, kas rengs pranešimą dėl šio paketo ir galiu Jūs patikinti, kad mano frakcija padarys viską, kad mes galėtume susitarti dėl uh, susitarimo, kuris bus palankus tiek vartotojams, tiek galės užtikrinti šios sektoriaus konkurencingumų, tam, kad jisai galėtų prisidėti prie mūsų ekonomikos modernizavimo ir uh, ūkio at, uh, gaivinimo. Panas Hokmark. Labai ačiū. Džiaugiuosi, kad mes galime šiandien aptarti ne vien pasiūlymo esmę, bet ir iššūkius, su kuriais susidurėme šioje srityje. Junktinių tautų uh, komisija vakar ir šiandien pateikė pranešimą, kurio, uh, kuriame reiškia pasakyti, kad judrusis ryšys, ryšys labai sparčiai auga pasaulyje, sparčiau nei bet koks kitas sektorius ar bet, kokiu, bet kokios kitos paslaugos kada nors per visą žmonijos istoriją, nes šių paslaugų apimtis padidėja kasmet 30 procentų. Tai reiškia, kad mūsų visuomenė iš esmės keisės. Ir e, atsižvelgdami į tai mes turėtume e, ir atitinkamai vertinti problemas, su kuriomis susiduria Europa, bet ir tas galimybės, kurios mums atsiveria. Nes būtent Europa e, yra lyderė telekomunikacijų ir interneto sritise. Nokijos bendrovė neseniai buvo parduota Microsoftui. Ir kai ši bendrovė buvo parduota, ji, jos vertė sumažėjo 30 milijardų 130 milijardų e, eurų, o Apple bendrovės vertė padidėjo 350 milijardų eurų turime užtikrinti, kad turime geriausius pajėgumus šiame sektoriuje, kad e, šiam sektoriui sudaromos yra kuo palankesnės veiklos sąlygos. Aš žiūrėjau komisijos pristatymo skaidrės ir pastebėjau, kad ten, kur kalbama apie e, tarptinklinį ryšį, yra parodytas paveiksliukas, kuriame žmonės parodė, kaip žmonės maldosi jūroje. Bet aš manau, kad tai yra visiškai netinkama iliustracija, nes nepamirškime, kad Europa ne, yra, tar, ne vien tarnauja turistams, bet kad ji turėtų turėti ir kur kas nuseklesnį požiūrį į visus savo pramonės sektorius. reikia suvokti, jog tobulintami jau galiojančius teisės aktus, priimdami naujus teisės aktus, mes galime pagerinti bendrą telekomunikacijų rinką. Galime apgailėstauti, kad komisijos pasiūlymas pateiktas e, e, e, labai vėlai. Tai reiškia, kad mes dabar turėsime sutelkti visą dėmesį į pačius strategiškai svarbiausius klausimus. Jei mes nesugebėsime prisitaikyti prie to, kad pasaulis keičiasi, keičiasi 30 procentų kiekvienais metais, mes tikrai pralošime. Mes turime ne tik spręsti problemas, bet ir galvoti apie tai, kaip galima būtų pasinaudoti naujas įvrenčiomis galimybėmis. Dėkuoju toliau, ponė Trautman. Ačiū, Patricija. Aš labai gerai supratau, apie ką kalbėjo ponas Viola savo įžangoje. Jis pasakė, kad tai nėra pa, a, tiesiog atskiri dokumentai, bet tai yra paketas. Aš puikiai supratau, kaip jūs kalbėjote. Tai reiškia, kad jūs nenorite kalbėti apie tai, apie ką aš kalbėjau savo pranešime, tai yra apie laipsnišką požiūrį mums reikia be abejo ieškoti nuoseklumo, tačiau nereiškia, kad mes negalime kvestionuoti atskirų šio pasiūlymo dalių. Ir todėl pirmasis klausimas, kurį aš norėčiau iškelti, tai yra tai, kad mes taikome logiką, kuri prieštarauja kai kuriems kitiems dokumentams. Čia mes kalbame apie reglamentinę konkurenciją, ir, kuris turėtų sustiprinti e, mūsų bendrą rinką, bet tai yra skirtingi dalykai. Čia mes kalbame apie tarpinę stadiją. Problema yra ta, kad mes šiandien neturime pakankamai e, priemonių tam, kad galėtume įvertinti, ar ši tarpinės, e, tarpinės pasiūlymas yra strategiškai svarbus, ar jisai kaip tik susilpnins mūsų sektorių. Be to, aš supratau, ką jūs kalbėjote apie pasą. Mes čia kalbame ne apie vienodus teisės, ne apie uh, tos pačios svarbos dokumentus, bet apie lygius, uh, lygiaverčius dokumentus. Jūs sakėte, kad tai yra panašus dokumentai, bet e, žodis panašus yra labai neaiškus ir aš norėčiau sužinoti, kaip e, komisija, laikydamasi subsidiarumo principo, o šis principas yra labai svarbus, Ir jūs suprantate, kad, e, pana Viola, kad jūsų pasiūlymas kelia pro, subsidarumo problemų, nes jūs sakote, kad regioninių tinklų negalima reglamentuoti europinių lygmenių. Štai kokį e, prieštaravimą aš jau pastebėjau. Taigi šiandien panašu, kad mes tiesiog skirtingai vertiname e, šios dokumentus. Mes e, štai ką galime pasakyti apie jūsų įžangą. Pramonės politika. Aš manau, kad komisija pasiūlytų mums uh, tikrąją pramonės politiką. Parlamentas daug apie tai kalbėjo ir aš mačiau, kad kad komisija leidžia Vodafonui jungti su Vokietijos e, e, kabelinės e, televizijos bendrovė. Ir komisija turėtų suvokti, kad kai kurios bendrovės veikia ne vieno europinio, bet ir tarptautinių lygmenių. Ir uh, todėl mes manome, kad mūsų telekomunikacijų sektorius praranda savo konkurencingumą ir savo svorį mūsų teritorijoje. Panas Hokmarkas apie tai kalbėjo. Bet o aš nemačiau jokių pasiūlymų, kurie padėtų mums geriau dėkti e, šviesolaidinį kabelį Europoje. Mes norime, kad e, visi piliečiai galėtų uh, naudotis vienodomis paslaugomis, kad jie visi būtų sujungti ir kad jie būtų galėtų, pri, e, e, turėtų galimybę prisijungti prie e, kabelių teikimų, optinių kabelių teikimų paslaugų. Ir man atrodo, kad komisija kol kas dar nepateikė pasiūlymų dėl tikro tokio kabelio dėgymo ir, E, Europoje. Bet to mes žinome, kad egzistuoja didžiulių skirtumų tarp Europos šiaurės, pietų, rytų ir todėl labai svarbu yra e, užtikrinti e, kuo geresnės galimybės prisijungti prie tinklo žmonėms tose šalyse, nes nuo to tiesiogiai priklauso Europos konkurencingumas. Ir manau, kad kaip ir su plieno pramonė mes turėtume turėti labai aiškę optinio kabelio e, tiesimo strategiją. Štai ko mums reikia. Reikėtų, mums reikėtų sąnglaudos fondose paieškoti lėšų tam, kad būtų gyvendinti šio kabelio dygimo projektai. Toliau. pasai, labai trumpai. Į ponę Viola yra vienas dalykas, kuris mane neramina ir jūs apie tai nekalbėjote. Gal, galbūt šis šio paso mintis yra įdomi, bet ar nesitiks taip, kad jisai tarnaus tik tai tiems, kas turi daugiausia lėšų? Uh, ir kad e, nelabai padės mažoms ir vidinėms įmonėms, kurioms labai reikia mūsų e, paramos. Ir toliau, e, debesies architektūra. Jūs minėjote, kad ji yra reikalinga tam, kad mes galėtume tinkamai pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis. Jūs žinote, kad mes svarstome debesies architektūros klausimą darybose su JAV ir JAV reikalauja, kad, kad jiems būtų leista saugoti debesyje informaciją iš Europos vartotojų, nes šiandien būtent tokia informacija yra strategiškai svarbiausia. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad šiandien vertę turi pramonė, akcijos ir prisijungimo galimybės. Ačiū, aš tikrai pasisteng, paprašysiu pasistengti E, kalbėti trumpai, nes e, turime labai įtemptą darbo atvarkę, o mūsų kolega turi išvykti. Taigi prašau kalbėti trumpai, dar bus galimybių pasisakyti vėliau. Dabar suteiksiu žodį kitiems e, paprašysiems žodžio. Pone Hercog, ačiū pirmininkė, džiaugiuosi dalyvaudama šiuose diskusijose, bet noriu pasakyti ponui Viola, kad e, būčiau norėjusi prieš metus e, dalyvauti šioje diskusijoje, kad komisija būtų pristačiusi savo pasiūlymus, aš manau, kad mes gerokai vėluojame. Mes, e, mūsų, diskusi, mūsų delegacija grįžo iš tokios diskusijos, kur buvo kalbama jau ne apie 4G, o apie 5G ryšį. Taigi ši diskusija gerokai vėluoja. Norime e, visą apimančio ryšio Europoje ir to prašo verslas ir pavieniai vartotojai, taigi mes tikrai vėluojame. Ir taip, ponas Viola, mes vėluojame ir kalbant apie teisės aktų pasiūlymus. ITRE komitetas ir šis parlamentas tikrai nebus įtikintas, kad viskas pavyks, jeigu mes pabaigsime viską pirmojų skaitimų. Mes jau pavėlavome, mes turėjome pateikti savo nuomonę iki žinau, kad mes jau gerokai atsiliekame ir aš manau, kad turime prisijimti, turite prisimti atsakomybę už šį vėlavimą. Ir dar sureaguosiu į tai, ką sakė kolegos, manau, kad visos pastabos yra teisingos. Aš esu pranešėję kitais klausimais ir noriu priminti kolegoms, kad čia mes kalbame ir apie tarpvalstybinę ligmens problemą, bet ir apie vidinę ES problemą. Didžiulė dalis ES piliečių gyvena ne miestuose ir ten ne visada yra internetinis ryšys. Taigi komisija turi galvoti apie kaimo vietovėse gyvenančius gyventojus ir prašome komisijos užtikrinti, kad e, kalbant apie šį didžiulį paketą, nebūtų pamirštas ir tas teisės aktas, kuris reglamentuotų plačiajuoščio ryšio dėgymą kaimo vietovėse. Ačiū. Ačiū. Toliau kolega Rubikas. Ačiū. Pirmininkė. kas man kelia susirūpinimą, tai yra tai, kad mes kalbame apie vieną pagrindinių sektorių, galvojant apie ES konkurencingumą ateityje. Ir matome, kad vieninga rinka stengiamasi užbaigti labai padrikais veiksmais. Kai bandau ieškoti informacijos internete arba naudojasi savo Facebook'o puslapiu, e, moku apie tris eurus savo valstybėje narėje už interneto e, ryšį, bet e, taigi 3 eurai už gigabaitą. Mano šalyje, o už ES ribų, ta kaina išauga vos ne iki 14 tūkstančių eurų už gigabaitą. Ar kas nors gali paaiškinti, kaip tai įmanoma tinkamai veikiančioje rinkos ekonomikoje? Um, Tai kur mes gyvename? Aš nesuprantu, kodėl komisija nedaro didesnio spaudimo ir kodėl nesima aktyvesnių veiksmų, kad Europos piliečiai galėtų laisvai keliauti ir nebūtų išnaudojami. Tai yra didžiulė problema. Telekomai yra labai svarbus. Jų teikiamos paslaugos ypač reikalingos jauniems žmonėms. Ir ką mes matome, matome, kad e, kyla kliūtis, sudaromos naujos kliūtis, nauji, naujos sienos ir trukdoma vieningai rinkai. Europos parlamentas turi atlikti savo darbą nepriklausomai nuo skirtumų tarp politinių frakcijų. Ir mes turime pagalvoti apie tai, kad internetas plečiasi kiekvieną dieną ir prieš, rink, prieš rinkimus mes turime parodyti, ką mes kaip parlamentas galime. Ačiū, e, kolega, matote, kad į jūsų pasisakymą reaguota aplodismentais. Ponas Lambertas, aš sutinku su tuo, ką Polas ką tik pasakė. Bet e, turiu priminti, kad neseniai kalbėjome apie trečią tarptinklinio ryšio reglamentą ir turėjome galimybę tarptinklinį ryšį nužudyti e, ir galėjome dauguma nuspręsti, kad e, galime atsisakyti tarptinklinio ryšio, tačiau tokios daugumos nebuvo. Ir aš džiaugiuosi, kad mes dabar tarsi turime daugumos sutarimą, bet manau, kad mes praradome galimybę. Ir noriu palyginti su tuo, kas vyko ekonomikos reikalų komitete. Mes papildėme komisijos pasiūlymą dėl skaidrumo, kalbant apie finansinį reglamentavimą. Ir kartais komisija tikrai e, mums padėjo. Ir dažnai tikrai e, komisarė Krois mūsų nepalaiko, bet šiuo atveju atrodo yra ne taip. Na ir galvojant apie e, laiko suvaržymus, manau, kad mums nepavyks e, pasiekti sprendimo iki mūsų kadencijos pabaigos. Ačiū, ponas Odį. Ačiū, pirmininkė. Dvi pastabos visų pirma dėl prieigos prie paslaugų. Girdėjau, ką kolegos sakė, dėl ko nerimavo dėl vienodo Europos piliečių traktavimo, kur Europos teritorijoje. Man atrodo, apie tą dalyką pakankamai kalbėta. Mm, piliečiai. Na, aš esu išrinktas kaimiškoje vietovėje, tai iš tikrųjų piliečiai mm, kol kas dar dirba, gyvena nacionalinių lygmenių, dar ne visuomet suvokia, kokia yra europinė situacija, ar jie diskriminuojami ar ne. Dabar, aišku, tas ateis. Dabar dėl komisijos pasiūlymo, nežiūrint parlamento perspėjimo, nėra vis tik tai jokių nuostatų dėl um, to, kad visa teritorija būtų traktuojama vienodai, kad jūs sakėte, kad na, nėra viešojo sektoriaus investicijų, bet noriu priminti, kad pagal finansinę programą mes tikrai siekėme labai daug, kad būtų po rinkimų peržiūros nuostata įtraukta. E, reikia nepamiršti, kad e, vis tik tai daug kas priklausys nuo to, ką Europos piliečiai nuspręs rinkimų metu, kokios bus paskui frakcijos. Tai manau, kad labai svarbu, kad rinkimų metu vyktų diskusijos dėl piliečių vienodo traktavimo. Dabar, pavyzdžiui, dėl energijos infrastruktūros e, reikėjo atlikti tyrimus, kad, pavyzdžiui, reikėtų Mm, energijos, telekomunikacijų ir kitų sektorių nedidelių ap, ap, apmokes, nedidelio apmokesnimo tam tikros dalies um, mokesčių, kurie būtų sukaupti uh, kad būtų galima um, spartų internetą užtikrinti. Dabar dėl uh, kito elemento. Aš norėčiau išsiaiškinti, kaip yra traktuojami užsienio paslaugų teikėjai. Ar turime garantijas, kurių nėra reglamente, nematau reglamente, kad um, iš tikrųjų, man atrodo, mūsų parlamente yra um, tas ta bendra tokia nuomonė, kad reikia abipusiškumo principą taikyti. Taigi, jei teisingai suprantu, kad, pavyzdžiui, čia tos nuostatos bus taikomos reglamento toms įmonėms, kurios yra įsteigtos Europoje. Pavyzdžiui, Google veikiantis Austrijoje bus laikomas Austrijos įmonė ir galės paskui gauti tą europinį pas, pasą ir veikti visoje Europos Sąjungoje vienodai. Bet kaip bus tada su kapitalu, su darbuotojais? su visais mokesčiais ir taip toliau. Ar, pavyzdžiui, įmonė, kuri tikrai dirba Europą, paskui galės tokį pat abipusiškumo principą išsireikalauti ir, tarkim, veikdama Amerikoje. Tai aš nematau, aš tu reglamente ne, neįsiskais, ne, nerandu tokių nuostatų, kurios garantuotų tą abipusiškumo principą. Tai aš norėčiau išgirsti komisijos nuomonę būtent šiuo klausimu. Uh, Jeigu komisija neįtraukė tokios nuostos, tai aš sakyčiau, kad reikia vis tik tai iš mūsų spaudimo komisijai, kad būtų tos nuostos įtrauktos. Ačiū. Interventi, kolega Čičester. E- Ačiū ir pona Čičester ir pona Nibler pabaigai. Why? Ačiū pirmininkė. Kodėl komisija nevykdė konsultacijų dėl šio pasiūlymo? teisės aktų prieimimas skubotai reiškia, kad atgailauti reikės paskui. Sì. Eh, Nibler, prego. Pone Nibler. Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also auch ich möchte. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti tai minčiai, kad pasiūlymas pateiktas labai pavėluotai. Ir ką aš norėčiau čia pasakyti, kad uh, jeigu pasiūlymas yra pateiktas taip vėlai parlamento kadencijoje ir jeigu paskui norite mm, stipraus politinio signalo, tai e, reikia užtikrinti tam tikrą pagreitį ir aš nesuprantu, kodėl nėra kodėl nėra pačios komisarės čia susitikime, juk tai jai svarbiausias klausimas, tai nesuprantu, kodėl nėra jos. Kimavyčius. Ačiū. Dabar tarybos atstovo paprašyčiau išsakyti savo poziciją, konkrečiai dėl tarybos diskusijų ir paskui paprašysiu pono Violos sureaguoti pabaigai. Uh, dar tikrai labai daug tokių aktualių klausimų užduota, tai reikėtų tikrai tinkamo atsakymo. Ačiū. Much, Chairman, and, uh... Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Norėčiau padėkoti ponai Violai už jo pristatymą. Noriu padėkoti ponui Violai už ją pristatymą mes pirmininkaujančios valstybės vardu. Mes jau praeitą savaitę tarybos darbo grupė ir koreperė labai plačiai aptarėme šį pasiūlymą. Taryba buvo tikrai tinkamai informuota apie visus sudėtingumus ir visą specifiką šio pasiūlymo. Tai tikrai galėčiau pritarti europarlamentarams, kurie šiandien pasisakė, kad uh, reikia pakankamo laiko, kad būtų galima tinkamai išdiskutuoti visus šios klausimus ir pasikeitimas nuomonėmis tarp valstybių narių um, rodo aiškiai, kad reikės ir tinkamo laiko, um, kad pas, tinkamą laiką paskirti ir, ir visai pažangai, kad būtų galima pasistumėti um, dėl šio pasiūlymo į priekį. Tai laikas tikrai yra labai svarbus elementas čia. Aišku, mes pasistengsime šiuo klausimu judėti į priekį kiek įmanoma, tačiau savo greičiu, nes e, mes galvojame, kad reikia tinkamai apsvarstyti visus elementus, visas detalės. Mes žinome, kad e, spalio mėnesio Europos vadovų taryba irgi diskutuos konkrečiai šį klausimą ir mes labai tikimės, kad uh, valstybių, vyriausybių vadovai irgi prisidės prie bendrų diskusijų ir suformuos bendrasias gairias dėl to, kaip, kuriais klausimais dirbti ir kokiu tempu. Tai aš manau, kad šiame pirminėme etape nebūtų įmanoma nieko daugiau pakomentuoti šiuo klausimu ar, ar prognozuoti, koks galėtų būti galutinis rezultatas po uh, artimiausių mėnesių, tai aš manau, kad dabar geriausiai būtų analizuoti šios lausimus ir paskui žiūrėti, kaip bus galima judėti į priekį, kuomet jau bus suformuotos tinkamos pozicijos. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Man atrodo, kad tai yra geriausias atsakymas. Tikrai turėsime stebėti, kaip visas šis reikalas toliau rutuliosis. Pirmin ir ponė Viola, prieš jums suteikdama žodį, aš norėčiau štai ką pasakyti, sureaguodama į ponios Nibler klausimą, kurį galbūt jūs galėsite atsakyti. Uh, Mm, komisarė Krus atvyko į Strasbūrą ir mm, taip preliminariai pristatė šį klausimą. Ji dar atvyks, aišku, bet šiandien mes paprašėme pono Violos atvykti į mūsų susitikimą. Mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad kartais tikrai reikia mm, tų techninių detalių labiau nei politinės krypties pristatymo, bet ateityje mes turėsime galimybę ir kaip politikai aptarti šios klausimus su komisarė. Taigi, e, ponė Viola, dabar kokias 6-7 minutės galėtumėm skirti jūsų atsakymams. Ir aišku, mes dar prašysime sugrįžti jūsų į mūsų klausimus, o gal ir dar prieš klausimus galėtumėm susitikti, nes reikės tikrai koordinatoriams papildomos informacijos, nes tikrai buvo užduota labai daug reikšmingų klausimų ir reikėtų tinkamų atsakymų juos. Ačiū, ponia pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti Jums ir už galimybę sureaguoti į išsakytas pastabas ir atsakyti į užduotus klausimus. Aš viską pasižymėjau ir pasistengsiu vėliau raštu atsakyti Jūsų klausimus išsamei. O dabar aš tikiuosi, kad Jūs atleisite man už tai, kad aš apsiribosiu tik bendromis pastabomis. Pone Krios yra pasiruošusi atvykti į jūsų komiteto posėdį bet kuriuo jums patogiu laiku, bet šiandien turėjau atvykti aš dėl to, kad aš turėjau pristatyti jums techninius šių dokumentų aspektus. Dėkuoju Jums už Jūsų palaikymo žodžius. Dabar dėl darbo tvarkarašio. Aš galiu Jums pasakyti, kad komisija neužsima tokiais dalykais nes darbo tvarkaraštį nustato e, e, teisės aktų leidėjos. Komisija ir komisijos tarnybos suteiks visą įmanomą paramą, pagalbą e, dirbant su šiais, ties šiais dokumentais. Mes turėsime tam skirtą žmonių komandą Akivaizdu, kad jei turėtume daugiau laiko, būtų kur kas geriau, tą mes suprantame. Aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad šis sektorius, kaip ir kalbėjo parlamento nariai, keičiasi žaibiškų greičių. Šiandien mes kalbame e, ne apie tos pačius dalykus, apie kuriuos kalbėjome prieš metus. Pavyzdžiui, prieš metus mes kalbėjome apie tai, kad dar negalėjome kalbėti apie tai, kad visi Europoje turėtų teisę naudoti tos pačius elektroninius prietaisus vienodomis sąlygomis. Situacija keičiasi labai greitai ir, ir mūsų poveikio vertinimas tai aiškiai rodo. Mes norime tiesiog, kad Europa būtų geriau sujungta. Uh, Ir tarptinklinis ryšys be abejo yra susijęs ne vien su atostogomis, bet su kur kas rimtesniais dalykais. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, kad uh, automobilis kerta sieną ir nebegali toliau važiuoti. Štai tokią panašią situaciją mes turime šiandien tarptinklinių ryšių uh, srityje. Uh, Taigi aš galiu tik tai atsiprašyti už netinkamai parinktą da, savo minčių iliustraciją. Gali būti taip, kad da, da, mano darbuotojai tiesiog pa, labai nostalgiškai prisimena savo atostogas ir dėl to pasirinko tokią nuotrauką. Toliau buvo pateiktas klausimas apie tai, ką reguliuotojas galvoja apie tai. Aš tai šiandieną išvykstu į Rygą ir ten ir susitiksiu su reguliuotojo atstovais ir išklausysiu jų nuomonę apie šios dokumentus. Atidžiai įsiklausysime jų nuomonę ir jūs be abejo jų nuomonės teirausitės taip pat. Rinkos sureagavo pakankamai palankiai į e, šios pasiūlymus. Telekomunikacijų indeksas išaugo 3 procentais po to, kai buvo paskapta informacija apie šį pasiūlymą. Bet to, jeigu paskai, paskaitysite finansų analitikų straipsnius, pamatysite, kad jie iš esmės e, teigiamai vertina šios dokumentus. Jiems be abejo nelabai patinka nuostatos susijusios su e, vartotojų teisų apsaugos, su vartotojų teisėmis, bet aš minėjau, kad tai yra paketas, mes negalime išimti iš jo atskirų dalių. Bet e, net ir anali, finansų analitikai sutinka, kad iš esmės šios pasiūlymus galima bus gyvendinti, kad uh, e, tarp tinklinio ryšio nuostatos, uh, visi kiti dalykai bus uh, uh, priimtini. Uh, tarp tinklinis ryšys Vilniuje. Skambinant iš Romos į Vilnių reikia mokėti vieną eurą. Bet ir tai šimtų kartų viršyje, šimtų procentų viršyje tokio ryšio sąnaudas. Viešoji politika ir uh, reguliavimas, reglamentavimas ir ką uh, e, viešusios įstaigos galėtų daryti. Mano pastaba iš esmės buvo susijusi su uh, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Ten buvo numatytos lėšos, uh, kurios nebuvo pat, e, patvirtintos, taigi dabar mes norėtume kuo geriau panaudoti struktūrinių fondų lėšas ir AKRT, e, e, IRT yra prioritetinė sritis, o plačiajuošio ryšio dėgymo projektams ieškosime finansavimo privačiame sektoriuje. Toliau konsultacijos. Dėl kai kurių šių pasiūlymo dalių mes jau konsultavomės gan intensyviai per pastarosius dviejus metus. Taigi sunku yra būtų teikti, jog šie dokumentai tiesiog nukrito iš dangaus. Ne, jau ilgą laiką apie tai kalbėjome. Jau seniai buvo kalbama apie e, bendrą leidimų uždavimo tvarką, apie bendras licen, licencijas. Vyko jau ko gero septynios konsultacijos su daugybė darbo grupių, posėdžių. Buvo kalbama daug ir apie e, tinklo neutralumą. Buvo e, surinkta daug konsultacijų, daug tyrimų buvo atlikta. Taigi iš esmės galime būtų pasakyti, jog šis, šiam pasiūlymui nereikia renkti atskiro, atskiro konsultacijų proceso. Nes jo dalis jau buvo išsamei išnagrinėtos kitų konsultacijų metu. Aš turiu išvykti į Rygą ir uh, uh džiaugiuosi, kad jūs galėjote uh, perkelti, uh, uh pankstinti šį darbo tvarkės punktą. Berekas e, turėtų e, turėti e, fiksuotą, aiškiai apibriežtą vaidmenį priežiūrą atliekant be abejo parlamente. Ir aš galėsiu išsameu pakomentuoti šį klausimą po susitikimo Rygoje Tuomet galėsiu Jums pristatyti Berikos susirūpinimą ir jo reakciją. Atsiprašau, tikrai atsiprašau, kad negaliu sakyti visus klausimus. Pakomentuosiu tik tai konsolidaciją. Šis pasiūlymas nėra skirtas konsoliduoti sektoriui. Jis nėra susijęs su konkurencijos taisyklėmis. Pat, pa, patys rinkos subjektai gali spręsti, in, kur, inve, kaip investuoti, jeigu jie nori investuoti uh, kur nors e, kitoje valstybė narėje, puiku, bet mes negalime versti jokių bendrovių investuoti kitose valstybėse narėse. To tikrai nesiekime. Mes tiesiog norime sukurti sąlygas, e, pagal kurias investuojant kitoje šalyje nebūtų susidurima su pernelik didelė biurokratija. Norime sukurti sąlygas, kurios būtų vienodos visose valstybėse narėse. Aš kalbu apie e, plašiuošių ryšio dėgymo sąlygas regioninės, nacionalinės ir europinio ligmens priežiūros institucijos turi atlikti savo vaidmenį, turi atlikti savo darbą ir uh, niekas negalės uždrausti pritaikyti atitinkamus sutarties nuostatų, jei tai bus reikalaujama tam, kad būtų užtikrinta, užtikrinta sąžininga konkurencija. Ačiū. Ačiū, ponas Viola. Atsakėte gal ne į visus klausimus, bet e, į nemažai. Galbūt būtų gerai dar vieną galimybę turėti pratesti šiai diskusijai. Manau, kad tikrai šis klausimas e, dabar bus nuolat mūsų darbo tvarkėje, ypač po to, kai gausime poveikio vertinimą ir po to, kai lapkričio penktą dieną įvyks klausimai. Mūsų koordinatoriai pateiks darb, darbo tvarkę, dėkoju pirmininkaujančiai Lietuvai. Dėkoju ir visiems kolegoms, kurie pasisakė šiuo klausimu mūsų darbo atvarkė. Ir dabar toliau norėčiau suteikti žodį kolegai Bensonui, kuris kalbės apie tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos uh, atskleidimą. Ponas Bensonai, jums žodis. Ačiū. Atsakingos bendrovės taiko įmonių socialinės atsakomybės priemonės. Įmonės kreipia dėmesį į tą aplinką, kurioje veikia ir kylančius socialinius uždavinius. Ir komisija galvojo, kaip įmonės turėtų teikti ataskaitas dėl įmonių socialinės atsakomybės. Norėčiau pasveikinti komisijos e, pasiūlymą. Taigi iš tikrųjų svarbu, kad būtų aišku, kaip įmonės turi teikti tokias ataskaitas. Apskritai man atrodo, kad komisijos pasiūlymas yra tinkamas. Aš turiu tik keletą pasiūlymų, kaip tą komisijos pasiūlymą patobulinti. Ir tai matote mano dokumente, būtent kokiu modeliu remintis Įmonės turėtų teikti ataskaitą dėl įmonių socialinės atsakomybės priemonių taikomų. Jeigu norime turėti galimybę palyginti ataskaitas, tai būtų gerai turėti tarptautinę ir ES lygmens strategiją kaip turėtų atrodyti ataskaitos. Tačiau aš išbraukiau tą žodį tarptautinis, nes aš manau, kad galbūt nėra uh, Tai svarbiausias aspektas. Aš atstovauju valstybei nariai, kurioje yra labai teigiamos patirties. Tiesą sakant, aš e, dirbau ministru 2008-aisiais, kai įmonių socialinės atsakomybės strategijos buvo pradėtos įgyvendinti ir įmonės buvo reikalaujamos e, teikti informaciją apie jų taikomą strategiją. Ir mūsų patirtis parodė, kad daug įmonių iš tikrųjų pasirinko įtraukti socialinės atsakomybės priemonės į savo organizaciją ir daug, nepasa, daug įmonių tikrai e, nepasakė, kad neturi tokios strategijos. Taigi jie pasirinko taikyti tokias strategijas. Ir jeigu įmonė dabar neturi socialinės atsakomybės strategijos, tai kenkia įmonės įvaizdžiui. Ir Įmonės taip pat įgyjo galimybę pasirinkti, kokią įmonių socialinės atsakomybės strategiją jos nori įgyvendinti. Ir aišku, jos renkasi tokią, padeda, kuri padeda joms vystyti savo verslą. Aš manau, kad tokios strategijos turi būti pirmiausia nukreiptos į verslą Ir aš nemanau, kad būtų produktyvu reikalauti įmonių teikti ataskaitas dėl tokių kategorijų, kurios niekaip nesusijusios su jų vykdoma veikla ir verslu. Taigi, manau, kad reikia leisti įmonėms pasirinkti, kokia strategija joms būtų naudingesnė. Lauksiu kolegų pastabų. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolega. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Langė. Ačiū. Deja, mūsų šešėlinis pranešėjas negali dalyvauti šios dienos posėdėje, tai aš surenguosiu tik į keletą tų elementų, kuriuos išgirdau. Ačiū pirmiausia už jūsų pranešimą. Matau, kad jūsų pasirinktas požiūris, kalbant apie įmonių teikiamas ataskaitas iš tikrųjų skatina tinkamą įmonių elgesį ir tai atitinka ES vertybės. Taigi matome daug pozityvių dalykų. Uzbekistane, pavyzdžiui, naudojamas vaikų darbas ar Bangladeše yra daugybė nelaimingų atsitikimų darbo vietose ir uh, palygin ir reaguojant į tuos įvykius matome, kad ES vertybės yra tikrai skleistinos ir apie jas turi būti kalbama. Labai daug nevyriausybinių organizacijų pabrėžia, kaip svarbu atitikti ne vien socialinės atsakomybės, bet ir aplinkosaugos standartams. Teikiant ataskaitas nereikėtų leisti vien tik tai pasirinktinai teikti ataskaitas apie tam tikrus elementus, kaip numato penktas priedas. Mes turime turėti ES lygmens kriterijus ataskaitoms. Netgi, pasakyčiau, daugiau tie standartai, kurie yra visiems priimtiniausi, pavyzdžiui, 2011 EBPO gairės, kurios yra minimos beje pirmos straipsnio pirmoje dalyje, turi būti numatyti kaip privalomi standartai. Bet be abejo yra tokių įmonių, kurios remiasi kitais standartais, pastvirtino kitus standartus ir penktajame pakeitime yra išbraukta nuoroda į nacionalinės sistemas, tačiau vis dar akcentuojami aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės standartai. E, turime taip pat kalbėti apie lygias vyrų ir moterų galimybės, socialinio dialogo būtinybę ir žmogaus teisų apsaugą. Visa tai turi būti įtraukta tiekimo grandinės klausimas taip pat e, turi būti nepaliktas nuo šalyje, jeigu kalbame apie akcinės e, bendrovės, e, jos galbūt nieko negamina, o tik tai um, perka ir parduoda, taigi mes turime kalbėti apie visą tiekimo grandinę ir įtraukti visas bendrovės. Uh, Yra dalykų, dėl kurių mes laikomės kitokios nuomonės nei e, pristatyta, pavyzdžiui, ketvirtas ir aštuntas pakeitimai. Manau, kad e, jeigu įmonė nesilaiko prievolių, ji turi paaiškinti, kodėl. Mes turime 2,5 tūkstančio įmonių, kurios e, labai aiškiai pagrindžia savo veiksmus, o tos, kurios atsisako paaiškinti, turi būti priverstos paaiškinti. Taigi aš negaliu pritarti ketvirtajam pakeitimui ir Mes turime siekti, kad e, kuo įmanoma daugiau, kaip įmanoma daugiau įmonių patektų į e, šios direktyvos taikymo sritį. Taigi aš nesutinku ir su aštuntuoju pakeitimu. Manau, kad mes turime stengtis vengti biurokratinės naštos, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Uh, Ir mes turime žiūrėti, kokie jau dabar egzistuoja standartai ir kaip galime užtikrinti mm, jų taikymą, kad būtų kuo mažesnė administracinė našta. Taigi iš tikrųjų mes turime laikytis privalomo mm, taikymo požiūrio, bet e, turi būti visi mūsų sprendimai įgyventinami. Ponas Kroitsman, ačiū. Ponas Langė, matote, kad yra tam tikrų ribų, tam tikrų apribojimų. Mes kalbame apie naštos sumažinimą ir 2,5 tūkstančio įmonių teikia ataskaitas, jūs sakėte, bet tai yra e, propaganda. Aš tiesą sakant pats dalyvavau anksčiau teikiant ataskaitas ir nežinau, Ar jūs suvokite, kad mes kalbame ir apie patronuojančias ir apie patronuojamas bendrovės, kad ką reiškia teikti informaciją visoms įmonėms ir kiek tai kainuoja? Jeigu daromi mažiausi pakeitimai, apie juos turi būti pranešama vadovaujantis atitinkamais standartais ir procedūromis. Taigi mes kalbėtume apie tūkstančius eurų, tūkstančių eurų sąnaudas. Iki 2006 aš dirbau vidutinio dydžio įmoniai ir manau, kad iš tikrųjų numatyti savanoriškus, neprivalomus ataskaitų teikimo reikalavimus būtų teisinga, bet mes kalbame apie tūkstančius įmonių, kurioms būtų nustatoma prievolė teikti ataskaitas. Mes turime tikrai gerai pasverti visus pasiūlymus. Mes norime sustiprinti verslą Europos Sąjungoje. Ir aš išvelgiu tam tikrų pavojų, kurie gali kilti ateityje. Jeigu mes numatysime prievalę didelėms įmonėms teikti ataskaitą, tai kitas žingsnis bus numatyti tokią pat prievalę mažoms įmonėms. Ir tai man tikrai kelia susirūpinimą. Pono Benson pranešimas yra daugiau mažiau priimtinas. Bet turime galvoti, ar mes tikrai ne užkrausime per didelės naštos ant įmonių pečių. Mes kalbame apie šimtus tūkstančių Didelėms įmonėms galbūt ataskaitų teikimo reikalavimų laikymasis nėra per didelė problema, nes jos turi pakankamai darbuotojų. Taigi e, gal joms 30 tūkstančių eurų čia ar ten nėra labai svarbu, tačiau turime galvoti ne vien apie tas įmonės ir galvoti kaip, kokia bus mūsų e, veiksmų pasiekmes. Mes nuolat kalbame apie naštos sumažinimą ir taupimą, bet e, staiga kalbame apie tokias priemonės, kurios būtų tarsi e, priešingos. Taip pat kalbame apie lygias vyrų ar moterų galimybės, bet mes turime galvoti apie tai, kaip įdarbinti geriausius darbuotojus, nepriklausomai nuo jų lyties ar tautybės ar panašiai. Ir iš tikrųjų daugelį įmonių visai nesvarbiausi elementai yra tautybė ar lytis ar panašiai. Jos tiesiog ieško geriausių darbuotojų ir daug įmonių jums patvirtins tai, ką aš e, sakau. Ir aš pakartosiu tai, ką kartoju dažniausiai komisija, tu negali reikalauti išmanaus e, tinkamo reglamentavimo vieną dieną ir siūlyti kažką priešingo kitą dieną. Pleasure. Roitsmanai, koks malonumas, koks malonum, malonumas matyti e, žmogų, kuris gina verslo interesus. Mes nenorim biurokratijos. Klausykite, uh, prieš, nežinau, kokia yra jūsų patirtis, bet prieš ateidamas čia, aš 22 metus dirbau versle, žinau MVI, žinau e, didelės įmonės. Tai pasakyti, kad mm, neprimeskime tų prievolių, nes MVI, e, kaip didelėms įmonėms, nes MVI vis tiek turės kažką laikytis tų prievolių. Uh, Žinote, man atsibodo tie liberalai, kurie sako, mes esame MVI draugai, mes jos mylime, mes norime jos apginti, jie sukuria darbo vietas, inovacijas ir taip toliau. Aš žinau, kad tai yra tiesa, tačiau kai eina kalba apie tikrą paramą joms su pinigais, tuomet staiga mes e, žalieji turime maldauti, pavyzdžiui, kokiu tai liberalų, kad jie padėtų mums remti MVI. Mm, Aš noriu štai ką pasakyti. Iš tikrųjų, visiškai sutinku su tuo, kad neturėtumėm sukurti pernelyg didelės naštos MVI su papildomais ataskaitų reikalavimais. Aš sutinku su tuo, aš žinau, kad jie neša ir taip per didelę naštą. Jie neturi visų tų išteklių, kad visus tuos teisės aktų reikalavimus įvykdytų. Aš noriu, kad mes supaprastintumėm teisės aktus. Tai nereiškia, kad jie bus tada mažiau efektyvus. Ne, mums reikia paprastesnių, bet uh, tikrai efektyvių teisės aktų. Bet noriu pasakyti, kad um, didžiosios įmonės pavyzdžiui, nesilaiko jokių normų, paskui žūsta 500 žmonių Bangladeše. Aš noriu, kad būtų privalomas taisyklės jiems. Ir aš manau, kad kaip ką mes padarėme su teisės aktais dėl finansinių ataskaitų, viskas buvo gerai. Iš esmės mes pritaikėme išimtis MVI, tačiau didelėms įmonėms tos prievalės yra privalomas. Ir čia turim padaryti tą patį. Aš manau, kad stambus verslas, ir aš dirbau jam 22 metus, turi viską, kad galėtų įvykti visus tuos reikalavimus. Turi ir pinigų, ir išteklių, ir gali sumo, išsimokėti ir dividendus, ir premiją savo o, valdytams, tai tikrai jie gali iš, įvykdyti ir visas tas reikalavimus. Tai aš tikrai nesutikčiau už tai, ka, ka, kas yra siūloma, kad būtų savanoriškai tik tai ta sistema, didelėms įmonėms tai turi būti privaloma. Uh, Turi būti standartinės ataskaitos, ne kad skirtingi būtų formatai. Sutinku su ponu Kruotsmanu, mes galime atsisakyti tų reikalavimų dėl ataskaitų teikimo, jeigu mes e, pritaikysime privalomus reikalavimus, e, pavyzdžiui, kad H&M dirbtų tik tai su tokiomis įmonėmis, kurios bebūtų pasaulyje, kurios e, laikytųsi TDO darbo normų, pavyzdžiui. Tai yra, kad tokios prievolės, kad būtų privalomai laikomasi visų nustatytų standartų. Tai tuomet gerai. Bet manau, kad taip nebus. Kitas dalykas – ką dar norėjau paminėti dėl to, ką komisija pasiūlė, atsimetė su tekstais dėl finansinių ataskaitų. Vyko diskusijos dėl, tų, kad, dėl to, kad būtų ataskaitos už kiekvieną valstybę dėl finansinių duomenų. Tai buvo labai aštrios diskusijos ir galiausiai taryba atsisakė to, o nors parlamentas norėjo, kad tai būtų taikoma stambioms įmonėms. Ir buvo vėlgi tas slengstis svarstomas, ar MVI tai turi būti dydis, ar dvigubas e, dydis palyginti su MVI jį žinote, e, paskui, kai buvo su offshore diskusijos ir tada su taryba buvo diskusijos ir komisaras Barnie pasakė, kad reikia taikyti tą tekstą, tą reglamentą dėl nefinansinių ataskaitų, kaip priemonė išspręsti tą um, klausimą dėl ataskaitų teikimo už kiekvieną valstybę, um, dėl finansinių prievalių, kaip kad mes padarėme su kapitalo reikalavimo direktyva tose išvadose. Tai aš galvoju, kad čia būtų toks kelias, su kuriuo sutiktų, jei būtų politinis sutarimas ES taryboje, kad mums reikia finansinių ataskaitų įmonių už kiekvieną valstybę. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų komisaro patarimais vadovautis ir šį tekstą panaudoti kaip priemonę, kad to pasiektumėm. Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų tai neturėtų būti šiame tekste, nes realiai tai turėtų būti tame tekste, kurį mes patvirtinome prieš kelis mėnesius. Tačiau, jeigu nepadarysime to šiame tekste, tai paskui reikės laukti bent keliarius metus, kad tai įvyktų. Tai kaip su telekomo paketu, pavyzdžiui, tai e, teks laukti kitų europinių rinkimų ir taip toliau. Tai panaudokime šį pagreitį, kurį turime ir pakoreguokime šį tekstą tą kryptimį. Dar kelios pastabos. Aš sutinku su ponu Kroicmanu, kad nereikia per didelės naštos MVI. Bet nepaleiskime um, stambiųjų tarptautinių įmonių, kad jos neprasmuktų. Dėl jeigu tarptautinės įmonės laikysis aukštesnių reikalavimų, tai bus tik tai dar geriau, nes tuomet ir jų konkurentai bus priversti irgi elgtis uh, geriau. Grazie eh, di questo intervento. Ačiū. Dar vienas kolega sąraše, panas Odį. Ačiū, pirmininkė. Dabar dėl visų tų klausimų, kurie yra labai techniški, aš norėčiau vieną tokią mintį pasiūlyti. Aš nežinau, ar pritarsite kalbant apie tą peržiūrą, iš tikrųjų čia labai socialiniai aspektai svarbus neturime galimybės direktyvą dažnai modifikuoti, kaip, kaip ir visus kitus tekstus, tai yra gerai, aš manau. Tai aš galvoju, kad reikėtų gal vis tik tai pasinaudojant šią progą įvesti ir antrą reikalavimą dėl fiskalinių uh, Mm, elementų, nes eina kalba apie mm, apskaitos dokumentus ir tie fiskaliniai elementai būtų svarbus, kad mm, įmonės paskelbtų, kokius mokesčius jos moka skirtingose pasaulio regionuose, ypač ES ir valstybės analėse, nes e, didžiojo dvidešimtuko diskusijose matėme aišku, kad yra tikrai labai skir didelių skirtumų, pavyzdžiui, dėl to, kur gamyba yra lokalizuota, kokie, jeigu, pavyzdžiui, palyginti skirtingus filialus ir EBPO paskelbė savo komunikatą, truputėlį peržiūrėdama savo mm, rekomendacijas dėl tų perkelimų ir pervedimų, Tai aš nežinau, aš galvoju, gal reikėtų, um, pavyzdžiui, tame skyriuje, kur eina kalba apie fiskalinį informaciją, pareikalauti, kad įmonių grupė paskelbtų visus savo mokesčius, kokius jį turi mokėti, kuriame regione. Pavyzdžiui, man būtų įdomu sužinoti, kiek Google moka Austrijoje, Vokietijoje ir panašiai, atitinkamai už tą veiklą, kurią jį vykdo tose valstybėse, kad būtų skaidrumas fiskalumo lygių, fiskalinės informacijos lygių lygių. Man atrodo, tai būtų tikrai labai svarbus elementas ir aš galvoju, ką čia pranešėjas galėtų pasakyti tuo klausimu. Prieš suteikdama žodį pranešėjai, aš mm, sureaguoti į komisijas, aš dar suteikčiau žodį komisijai. Pirneban. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems parlamento nariams už išsakytas pastabas. Norėčiau akcentuoti tai, kad balandį komisija pasiūlė kompromisinį pasiūlymą, kompromisinį sprendimą, kuris leistų Europos įmonėms užsiimti lyderių pozicijas pasaulyje. Ir tuo pasiūlymu taip pat labai rimtai atsižvelgiama į tai, kad nebūtų sukurta labai didelė našta MVI. Noriu paaiškinti, mintis yra tokia. Informacija, kurią esame surinkę, rodo, kad įmonės savo strategijose atsižvelgia ne vien tik tai finansinius aspektus, bet priimdamos savo sprendimus jos taip pat įvertina ir savo veiklos poveikį į aplinką, į uh, Mm, kitus aspektus. Ir tos įmonės, kurios tai padaro ilgalaikiu laikotarpiu, daug sėkmingiau veikia ir finansiškai. Ir iš tikrųjų yra labai daug įrodymų, rodančių, kad būtent taip yra. Tai šis teisės aktas būtų labai naudingas verslui. Ir investuotojai mums sako tą patį, kad tikrai jiems reikia tokios informacijos, kad galėtų mm, visapusiškai įvertinti, kaip e, įmonė dirbs, kaip įveiks ateities iššūkius, kaip įvertina į visus tos elementus. Taigi visa ta aplinkosauginė ir socialinė informacija iš įmonių yra tikrai labai svarbi, labai svarbi ir investuotams, kad jie galėtų įvertinti visą informaciją, ne tik tai finansinę informaciją, kuri yra prieinama. Ir šiame etape mes galvojame, kad uh, mes Europoje esame tikrai lyderiai pasaulyje apie 2500 mm, įmonių tik tai Europoje yra tikrai visiškai skaidrios aplinkosauginiais ir socialiniais aspektais. Tai mes labai norėtumėm, kad tas skaičius išauktų iki 18 tūkstančių stambių įmonių, mes, kurias mes turime Europoje. Ir mm, tikrai visų pirma mes galvojame apie pačias didžiausias įmonės, kuriuose dirba per 500 darbuotojų. Mes norime, kad tokios įmonės mm, būtent e, laikytųsi tokių reikalavimų, o mažoms vidutinėms įmonėms kol kas nebus tokių reikalavimų dėl tokios informacijos atskleidimo. Mes galvojame visų pirma apie tas stambiasias įmonės e, su daugiau kaip 500 darbuotojų. Mes, vert, mes skaičiuojame, kad jų yra apie 18 tūkstančių Europoje ir mes galvojame, kad e, valdymo ataskait ataskaitoje kartu su finansinė ataskaita turėtų būti, mes taip galvojame, tai būtų tikrai visiškai protinga, protingas reikalavimas, kad būtų pateikta visa informacija, kuri leistų visą pusišką vaizdą susidaryti apie įmonės veiklą. Tai reiškia ir apie mm, tos įmonės veiklos poveikį e, aplinkai, visuomeniai, visi socialiniai aspektai pavyzdžiui, ir žmogaus teisų gerbimas, tai būtų irgi labai svarbus. Čia girdėjau komentarus apie visą veiklos tiekimo grandinę. Visi elementai labai svarbus. Tai mes galvojame, kad mūsų pasiūlymas yra subalansuotas. Uh, Ir mes galvojame ne vien tik tai apie tarptautinį lygmenį, bet ir apie nacionalinį lygmenį. Mes norime pripažinti ir tai, kad kai kurios valstybės narės yra panariusios labai reikšmingos pažangos. Aš paminėčiau, pavyzdžiui, Vokietijos tvarumo kodeksą, taip pat ir Prancūzijos teisės aktus, kurie sukūrė tikrai um, tvirtą teisinę bazę um, dėl tų elementų, kuriuos įmonės turėtų atskleisti savo ataskaitose. Tai tikrai yra labai naudingų nacionalinių elementų, kurie gali papildyti tą tarptautinį lygmenį. Um, parlamentarai kalbėjo, pavyzdžiui, apie EBPO gairias, taip pat ir um, jungtinių tautų. Um, gairias dėl žmogaus teisų, taip pat ir bendrus ataskaito teikimo reikalavimus. Yra daug vis, pavyzdžiui, tokių bazinių elementų, kaip kad jungtinių tautų, pavyzdžiui, rėmai, kurie tikrai būtų svarbus, kalvojant apie informacijos atskleidimą. Tai gal tiek. Dėkuoju, dabar aš noriu susitikti žodį ponui Bensonui, kad jisai apibendrintų vykusią diskusiją. Labai dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, visiems šešėlinėms pranešėjams. Man atrodo, kad reikia atkreipti visų dėmesį į tai, kad kai mes kalbame apie išimtis taikomas mažoms vidutinėms įmonėms, o apie, apie tokias išimtis yra kalbama pakeitimuose, tuomet reikia nepamiršti, jog mes turime nemažai patirties, bent jau mano šalyje. Ir man visuomet atrodo, kad vadovaujamo vaidmens turėtų imtis verslas. Kitaip tariant, pačios įmonės turėtų būti suinteresuotos tuo, kad dalyvautų gyventinant socialinės atsakomybės strategiją. Kai kuriuose kitose šalise, Danijoje arba kitur, taikoma yra tai taktika dalyvauk arba pasiaiškink. Mano šalyje 20, 97 procentai visų stambių įmonių turi socialinės atsakomybės e, strategijas. Ir todėl mums nėra sunku yra renkti Europinio ligmens strategiją, kurioje būtų nurodyta, jog bendrovės privalo teikti tam tikros formos informaciją. Taip, aš suprantu, kad tai yra susijęs su tam tikra biurokratinė našta. Bet e, yra ir kitų klausimų, į kuriuos kažkas turėtų atsakyti. Pavyzdžiui, mano šalyje akivaizdu, kad socialinės atsakomybės strategijos pasiteisina, kad bendrovės taiko tokios strategijas, daro tai ne vien formaliai. Ir jei taikoma yra vienodos formos atsakom, atskaitomybė, uh, tuomet gali pasirodyti, jog, e, jog e, iš tikrųjų duomenės ir nėra pateikiami labai aiškiai. Bet juk čia mes kalbame apie e, įvairialypį tokios strategijos poveikį. Tai gali būti ir poveikis darbo žmogaus teisėms, aplinkosaugai ir kitoms mūsų politikos rytims. Iš to, ką šiandien išgirdome, galime suprasti, kad aš nenoriu kurti papildomą demokratiją. Mes čia kalbame ne apie mažas ir vidutinės įmonės, mes kalbame apie stambes bendrovės ir joms taikomus reikalavimus. Ir dėkoju Žanpierui ir aš juo aptarsiu jo pateiktą pasiūlymą. Na kągi, puiku. Norėčiau priminti kolegoms, kad pakeitimus galime teikti iki spalio trečios dienos, o komitete balsuosime dėl šio dokumento lapkričio penktą dieną. Taigi jūs turite dar visą savaitę pakeitimams parengti. Dėkoju kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Dabar siūlau perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie nuomonės projekto dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos. Iš karto sutikiu žodį pranešėjui, ponui Alebart. Turime mažai, mažai laiko šiam punktui aptarti. Prašau. Dėkoju. Kalbėsiu labai glaustai apie Bereką, apie šio biuro vertinimo ataskaitą Šis e, dokumentas yra skirtas tam, kad būtų išdėstyta mūsų preliminari nuomonė dėl Bereko ir jo biuro vertinimo ataskaitos. Tiems, kam nėra žinoma, aš norėčiau pasakyti, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija, tai yra Berekas, yra e, telekomunikacijų e, reguliuotojas Europos Sąjungoje, kuris buvo sukurtas 2009 metais įgyvendinant telekomunikacijų paketą, kuriame yra nurodyta, kad praė, praėjus triems metams komisija turėtų parengti e, vertinimo ataskaitą, kurioje būtų įvertinta šios institucijos veikla ir parlamentas pagal galiojančius teisės aktus privalo išdėstyti savo nuomonę apie tokią ataskaitą. Ir tam yra skirtas šis dokumentas. Iš esmės, Berikas veikia gerai. Mes matome, kad gilėja pasitikėjimas tarp nacionalinių reguliuotojų ir Beriko ir tai padeda Berikui tinkamai vykdyti savo pareigas. Tačiau Tai nereiškia, kad mes neturime kalbėti apie galimybę Beriko veiklos tikslus, kurie būtų labiau tikrų, e, e, nukreipti į vidaus rinkos e, tinkamą funkcionavimą. Ir pats Beriko biuras puikiai žino, su kokiamis problemomis yra susidurima. Pirmiausia, mes pripažįstame, jog ši institucija ir biuras tinkamai veikia nuo 2009 metų. Ypatingai e, gerai jam tinka, tinka įgyvendinti septintajame straipsnėje A dalyje nurodytos funkcijos susijusios su tinklo neutralumu ir tarptinkliniu ryšiu. Tačiau kartu reikia peržiūrėti e, pagrindą, kuriuo e, remintis veikia ši institucija. Ir žinome, kad dažnai nacionaliniai interesai yra supriešinami su europinio ligmens interesais. Ir Be to galima kvestionuoti, ar Berikas iš tikrųjų veikia nepriklausomai ir savarankiškai. Ši institucija turėtų būti nepriklausoma ne vien nuo ES institucijų, bet ir nuo nacionalinių reguliavimų, ryšių reguliavimo tarnybų ir tarp, nuo valstybių narių. Be to reikia geriau apibrėžti Beriko uh, uh, įgaliojimus, kam yra atskaitingas Berikas. Ir paskutinis dalykas, bet vis dėlto labai svarbus. Uh, Beriko biuro buvimo vieta, tai yra Ryga, gali būti papildoma kliūtis, siekiant mums sukurti elektroninių ryšių bendrą rinką. Suloma yra iš dalies keisti dabar taikomą teisinį pagrindą ir po to stebėti, kaip e, klostėsi situacija. Pavyzdžiui, reguliuotojų valdyba turėtų turėti galimybę priimti strateginius sprendimus tam, kad būtų sustiprinta Beriko, sustiprintas Beriko vaidmuo ir veikla Bruselėje. Vertinimo ataskaitoje yra nurodyta, jog biuro vaidmuo vis dar neaiškiai e, apibrieštas. Jis turėtų teikti administracinę paramą, tačiau neaišku, ar jisai galėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį Beriko veidmoje, veikloje. Dėkoju ir dabar nekantri lauksiu šešėlinio pranešėjų ir komiteto narių pastabų. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams ir Katrin Trautman yra pirmojo kalbėtojo. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš pradžių e, komisija siūlė e, sukurti agentūrą. Ir tai buvo variantas, kuriam nepritarė sektorius reguliuotojai, valstybės narės ir dauguma Europos parlamento narių. Buvo sukurta dviejų lygių struktūra, buvo manyta, jog jis užtikrintų savarankiškumą, užtikrintų tinkamą veiklą Ir mintis buvo, buvo tokia, kad buvo e, laipsni, bus laipsniškai e, derinama šių dviejų e, lygių veikla pagal 7 straipsnio A dalį, kaip tai buvo paminėta. Jūs paminėjote tai, kas buvo padaryta, bet ir paminėjote ir vis dar neįspręstas problemas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad ši sistema vis dar yra labai jauna. Uh, Bet beje, toks dviejų lygių, tokia dviejų lygių struktūra buvo, buvo pritaikyta ir duomenų apsaugos srityje. Vieta, šio, šios agentūros buveinės vieta. Aš manau, kad reikia atsispirti norui ją keisti arba reikia tuomet pranešti toms valstybėms narėms, kurios yra ES e, pakrašty, kad niekuomet jos neturės galimybę savo teritorijoje turėti e, jokių nors ES agentūrų, nes tai yra nepa, mums nepatogu. Dabar konkuren, e, kompetencija. Aš manau, kad labai svarbu būtų praplėsti Beriko įgaliojimus ir ypatingai gal spektro klausimais, bet čia mes e, turime tokią problemą, kad e, labai dažnai nacionalinių reguliuotojų e, kompetencija ir galiojimai yra skirtingi. Ir ES mažai ką gali padaryti šioje srityje. Nes čia kalbama apie subsidiarumą, o subsidiarumo principas mums labai rūpi, mes norime jo laikytis. Ir trečias dalykas. Uh, dinamik, darbo dinamiką tarp biuro ir institucijos. Kaip čia reikėtų spręsti e, šią, e, e, šią problemą? Buvo priimtas tarybos sprendimas ir galima būtų galvoti ar apie tai, ar ryšių generalinis direktoratas turėtų perimti biuro vaidmenys, Juta Hag beje tai siūlė, bet man atrodo, kad tai būtų nenaudinga, nes visa struktūra e, taptų nesavarankiška, nes e, e, tai pakenktų visai struktūrai. Taigi, iš esmės, aš manau, kad reikia dar patobulinti šį dokumentą, pagalvojant apie tai, kokie bus valdybos įgaliojimai. Čia aš kalbu apie 15 e, pranešimo punktą. Čia reikėtų gal išsamiau pagalvoti apie tai, ar e, biuras turėtų turėti savo ekspertų, kurie galėtų dirbti darbo grupėse ir kurie uh, galėtų rūpintis tuo, kad tinkamai būtų taikoma procedūra numatyta 7 ir 7 straipsnio A dalyje. Štai tokie yra mano pasiūlymai ir tikiuosi, kad jie bus jums naudingi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gracija, Katrinė, Kratman. Uh, nu... Ačiū, Katrin. Nematau kitų šešėlinių pranešėjų. Taigi žodis Pilardė Kastilijo. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui už jų Bereko vertinimo projekto pranešimą. Man visada malonu kalbėti apie Berek, nes kai buvo rengiamas telekomų paketas, aš rengiau pranešimą ir iš tikrųjų Berekas buvo sukurtas kaip alternatyva ankstesniam pasiūlymui sukurti Europos agentūrą su visomis jai būdingoms savybėms. savybėms. Būtent tą iš pradžių siūlė komisija, o parlamentas ir taryba atmetė šį pasiūlymą ir pasirinko štai šią alternatyvą. Būtent buvo pasirinktas organas, kuris remtųsi nacionaliniais reglamentuotojais. Berkas veikia dar tik trejus metus ir pranešime keliama keletas svarbių klausimų. Pavyzdžiui, minimas septintas straipsnis kalba apie tai, kad tinklas turi būti neutralus ir pranešėjas sako, kad Beriko veikla yra patenkinama. Nemanau, kad iš tikrųjų Beriką reikėtų drastiškai reorganizuoti. organizuoti drastiškai keisti jo veiklą, bet remintis pranešėjo kai kuriais pamastymais ir tuo, ką sakė Ketrin, ką tik yra keistinų dalykų. Man atrodo, kad um, ši diskusija siejasi su ta, kuri ką tik um, vyko, kai kalbėjome su komisija apie telekomunikacijų rinką ir pateiktus pasiūlymus, kuriuose yra ir pasiūlymų dėl BEREK. Taigi yra prasmės sieti šiuos klausimus ir galbūt teikdami savo pakeitimus mes galime įsigilinti į kai kurios komisijos pasiūlymus. Ir aš norėčiau priminti konkrečiai vieną iš kelių, kurios būtų uh, verta prisiminti. Vienas konkrečiai yra aktualus šiam kontekstui, būtent pasiūlymas, kad Bereko pirmininko kadencija turėtų būti pratesta. Dabar um, jį keičiasi kas šešis mėnesius. Komisija pasiūlė, kad, ar komisija teigia, kad šeši mėnesiai yra nepakankamas laikotarpis. Būtų gerai, kad būtų išvengta tokios nuolatinės kaitos, nes tai neigiamai atsiliepia Bereko veiklos stabilumui. Tai galbūt um, šiame kontekste, kai mes konkrečiai kalbame apie Bereko veiklos vertinimą, mes galėtume atsižvelgti į šį pasiūlymą. Aišku, tai nėra teisėkuros dalykas, tačiau mes galime svarstyti šį komisijos pasiūlymą Jis, kaip sakiau, vienas iš tų, kurie gali būti atspindėti mūsų pakeitimuose. Ačiū. Ačiū ponia Falkonė iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už pranešimą. Komisija tikrai su dideliu susidomėjimu jo klausėsi ir galvojame, kad kai kurios iš tų išvadų, kurias parengė komisija savo ataskaitoje dėl praneš. Mūsų išvados yra perimtos pranešime sudėtos ir iš tikrųjų parlamento mm, mąstymo kryptis yra tokia pati kaip ir komisijos įvertinimo ataskaitos tikrai Mm, esminė linija yra tokia, kad Berekas gerai veikia, parodė, kad sugeba įvykdyti pagrindinės užduotis, dėl kurių jis buvo sukurtas e, vidaus rinkai ir mm, vis tik tai yra pastebėta, kad yra tam tikrų elementų, kuriuos reikėtų tobulinti. Lygiai taip pat e, ir Pane De Castillo, parlamento narė, pasakė, kad beveik turėtų stiprinti savo strateginę poziciją ir užtikrinti didesnį stabilumą bendro valdymo srityje pagal savo pareigas ir todėl komisija pateikė teisėkurinį pasiūlymą, kuris buvo patvirtintas ir pasiūlė Berekui sukurti naują postą, pirmininko postą, kad būtų galima tinkamai valdyti e, šią instituciją, užtikrinti strate, Bereko strateginės lyderystės, e, suteikti visas garantijas. Al kolega Sedu Jalabar, e Bart, per un commento finale. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas šioje diskusijoje, ponas Edoje Labart. Ačiū, tik e, viena kolegė negalėjo šiandien dalyvauti čia, bet e, atsiuntė savo nuomonę apie jos frakcijos nuomonę ir norėčiau padėkoti visiems šiandien pasisakiusiems, ypač šešėlėms pranešėjams ir komisijai. Mes e, nagrinėsime pakeitimus, kurie bus pateikti ir stengsimės patobulinti Beriko ir Beriko biuro veiklą. Ačiū. Ačiū. Pateikimų, pakeitimų teikimo data spalio antroji, o balsuojama bus lapkričio penktą dieną. Toliau mūsų darbo tvarkėje gana problemiškas klausimas, tai yra deleguotasis reglamentas, kuriuo numatomos GMS naudotojų registracijos sąlygos ir yra Kreutzmano, Nibler, kitų kolegų pasirašyta rezoliucija. Tai pirmiausia, ponui Kreutzmanui suteiksiu žodį, o vėliau ir kitiems kolegoms. Balsavimas dėl šios rezoliucijos vyks rytoj, kaip žinote, 26 rugsėjo. Ačiū, kolegos. Kaip vienas iš žmonių pasirašiusių rezoliuciją, norėčiau labai trumpai pasisakyti. Komisija veikia remdamasi deleguotaisiais aktais jau trejus metus ir pateikė pasiūlymą dėl GMS reglamento priimami tokiu būdu pagrindiniai sprendimai dėl palidovinės informacijos perteikimo netaikant mokesčių. Kalbant apie privačius palidovinių paslaugų teikėjus, jie bijo viešojo sektoriaus konkurencijos. Mes susitikome su komisija ir tame susitikime mums buvo paaiškinta, kad konkurencija apskritai neegzistuoja dabartinėje sistemoje. Man atrodo, kad mes neturime išsamios analizės. E, pažiūrėjus į Amerikos Lancet sistemą, ji yra prieinama nemokamai, tačiau ta teikiama informacija galbūt yra kitokios kokybės negu ES e, sistemų ir šiek tiek atsilieka. Aš nepasisakyčiau prieš nemokamą prieigą kaip po tokią, bet nemokamas naudojimas gali iš tikrųjų padėti sukurti ir naujų darbo vietų ir panašiai, bet man kyla klausimas, ar tie duomenys turės būti pateikti, ar visi um, turi, turės um, galimybę su jais susipažinti nemokamais, ar galbūt reikėtų apriboti nemokamos informacijos teikimą pavyzdžiui, e, leisti nemokamai naudotis sena informacija, nes tie, kas investuoja daug į palidovus, į palidovinės sistemas, jie tikrai turi turėti galimybę įsitvirtinti rinkoje. Taigi, toks vienas klausimas, dar kitas klausimas būtų abipusio abipusiškumo principo taikymas. Mes kol kas nematome reglamente šio aspekto. Ir tai yra svarbus klausimai, kurie neturėtų būti sprendžiami deleguotojų aktų pagalba ir panašu, kad komisija pati tai pripažįsta naujajame Koperniko reglamente. Teigiama, kad duomenys bus teikiami nemokamai. Čia, jeigu mes Dabar turėtume naują pasiūlymą ir jeigu būtų pateiktas deleguotasis aktas remiantis senųjų reglamentų, tai nežinau, ar būtų visai tai, ko mes tikimės. Manau, kad e, kalbame apie labai svarbius sprendimus ir todėl jie turėtų būti išsamei aptarti. Yra procedūrinių aspektų, e, dėl kuriais remdamasis taip pat prašau jūs balsuoti prieš. Ačiū. Norėčiau steigti žodį dar vienam pasirašysiam e, rezoliuciją parlamento nariui, ponas Glantė. Ačiū. Aš manau, kad e, rezoliucija galbūt įnešė šiek tiek painiavos, bent jau apie savo frakciją, taip e, galiu pasakyti. Turime tai pripažinti galbūt kai kurios formuluotės dėl galimybės naudotis duomenimis ir nemokama galimybė naudotis duomenimis nebuvo išdėstytos pakankamai aiškiai. Kai dėl deleguotojų aktų Deleguotieji aktai, vienas paskutinis deleguotasis aktas buvo um, pateiktas prieš pat vasaros atostogas. Galbūt reikėjo mums daugiau laiko, kad mes galėtume geriau e, tą deleguotąjį aktą išnagrinėti. Mes frakcijoje aptarėme mm, pasiūlymą ir, kaip sakė Vanas Kroismenas, naujas reglamentas jau yra pateiktas ir 15 straipsnėje naujo Kopernikus reglamento yra kalbama apie nemokama galimybė pasinaudoti informaciją. Mes e, norime, kad diskusija šio klausimu vyktų kaip galima greičiau, nes jau ir taip pakankamai vėluojame. Mes norėtume, kad e, būtų patvirtintas deleguotasis aktas ir kad mes e, jau galėtume iš esmės diskutuoti esminius klausimus. Tokia mūsų frakcijos reakcija ir pozicija rydenai. Ponas Šaltinroks galbūt komisijos vardu? Ar ponė Šaltinroks? Yes, good morning everybody. I'm head of unit at the Europe. Labadienu, vadovauju komisijos padaliniui, kuris atsakingas už Kopernikus infrastruktūrą bei klausimus e, susijusius su prieiga prie duomenų, tai yra mano padalinio atsakomybė. Pasižymėjau tai, kad rezoliucijos projekte kalbama apie formalius klausimus. Tai yra tai, kad vėluojame, kad galėtume padaryti tai po kelių mėnesių ir taip toliau. Nekalbama apie esmę Aišku, mes būtume labiau norėję diskusijų dėl esmės. Noriu visų pirma pasakyti, kad labai apgailę stauju, kad mes vėluojame, tas tiesa. Priežastis yra tokia, aš dabartinės pareigas einu tik tai vienerius metus. Uh, Buvo atliktas parengiamasis darbas dėl šio teksto, mes konsultavome su dideliu skaičiumi suinteresuotų šalių ir nekartą tą darėme, rengėme kelias teksto versijas, vieną po kitos. Mes suintėme vėl suinteresuotam šalims tuos pasiūlymus, laukėme jų komentarų. Uh, tai tikrai negali labai greitai paruošti pasiūlymo ir turėti visus suinteresuotų šalių konsensuso tuo pat metu. Mes siekėme suinteresuotų šalių konsensuso ir iš tikrųjų galų gale visi pritarė mūsų tekstui. Tad um, mus tikrai nustebino tai, kad uh, iš, iš esmės uh, Mm, buvo viena įmonė, kuri dabar užsima stiprių lobizmų parlamente, kuri nepritarė mūsų pasiūlymų. Mes suprantame jų mm, pozicija, jų palidovai yra arti prie SAT2, bet tai buvo žinoma jau kelius metus ir buvo tai aptarta ir su Vokietijos valdžia tuo met. Sprendimas buvo priimtas toks, kad SAT2 atsisakys to cenzoriaus, kuris persidengia su tos, įmonių, su tos įmonės plotu, tai yra būtų 5 metrų rezoliucijos cenzūra. Taigi į, į dešinę maždaug 500 laipsnių būtų pasislikta, mes atsisakėme to, mes palikome tą tai įmoniai erdvės, bet panašu, kad tai pamiršta. Tai buvo didžiulė nuolaida iš mūsų pusės. Ir kad įmonė investavo į tuos palidovus, žinodama šią situaciją. Ir dabar yra tokia padėtis, turint omenyje, kad jų sensorius, jutiklis yra toks, jis yra lygiai grečiai su mūsų. Tai yra dar vienas klausimas, kuris juos neramina. Tai yra, ar mes turėsime stabilias sąlygas, ar turėsime bazinės sąlygas tai įmoniai ateityje. Atsakymas yra taip. Mūsų ilgalaikės trukmės scenarijoje yra nustatyta, kad mūsų palidovų rezoliucija negerės per atimiausius kelius metus iki 2026 metų. Tai ta įmonė, kuri dabar užsima lobizmu, tikrai turi garantijas artimiausiams 13 metų. Tikrai mažai žinau tokių įmonių, kurios galėtų tai pasakyti, kad 13 metų turi visas garantijas. 13 metų tai tikrai realiai yra mm, palidovų gyvavimo dvi trūkmės. Tai teoriškai jie galėtų du kartus net investuoti per tą laikotarpį, ir būti garantuoti, kad tikrai mm, konkurencija čia jiem nesustiprės. Tai aš tikrai kreipčiaus į jūs, kad ta rezoliucija turėtų būti atmesta. Bene, eh, il collega Kreutzmann vuole intervenire? Kągi kolega Kreutzmann dar nori pasisakyti. Dėl to klausimo. Mes rytoj balsuosime ir pamatysime, koks bus rezultatas. Blokarlo perché stavo uscendo, perché in realtà ci sarebbe un altro intervento. Aš paklausiau, ar jūs norite pasisakyti Mm, dėl to, kad jūs atsistojate išeiti. Aš norėjau sustabdyti jūs, kad neišeitumėt, bet aš matau, kad dar panas Odži nori pasakyti. Iš tikrųjų, gana mislingo šitos diskusijos. Aš nežinau, aš gal ne viską perskaičiu, ne viską supratau, bet aš prisimenu, kai buvo diskusijos dėl GMS, e buvo diskusijos dėl tarifų. Tuomet mes visi susitarėme, taip, funkcionavimas nemokamas dabar, aš nesuprantu, kodėl Europos komisijai uh, reikia juridinės bazės dėl to, kad tai bus nemokama. Jeigu tai jau yra įrašyta į pirminės teisinius aktus, tai kodėl dabar reikia to reglamento dėl to, kad tai būtų nemokama? Jeigu mes dabar išgirstame, kad viešo sektoriaus lėšos darys neigiamą poveikį privačiam sektoriui, Man atrodo, mes visi sutinkame su tuo, kad viešo sektoriaus intervencijos yra tam tikros ribos, kuomet yra privačių iniciatyvų trūksta, tačiau jeigu privačių iniciatyvų netrūksta, tai viešos, viešasis sektorius turėtų susilaikyti nuo kišimosi. Ir jeigu dabar uh, ta GMS programa yra blokuojama, mes sutarėme, kad tai tikrai yra Europai pridėtinė vertė, vartotams bus naudinga, bus labai svarbu, uh, taip toliau, taip toliau. Tai dabar tai viskas viskas bus labai jokinga iš mūsų pusės. Kodėl Europos komisijai reikia juridinės teisės dėl nemokamumo, jeigu dėl to yra balsuota ir kodėl dabar čia staiga ta įmonė um, užsima tokiu lobizmu, kad, kad būtų pristabdytas projektas, kuris realiai yra europinis projektas, aš tikrai čia nieko nesuprantu. Abbiamo sentito tutto, abbiamo sentito l'illustrazione. Kągi, man atrodo viskas aišku girdėjome pranešėją, komisijos poziciją, parlamentarų poziciją, tai man atrodo galėsime rytoj aiškiai balsuoti, tai bus 26 rugsėjo, dar paskui spalio antroje plenarnėje sesijoje yra įtraukta į darbo atvarkė šis klausimas. Kągi, ačiū visiems, tai tiek dabar, posėdį pratesime trečią valandą.